Uh, dear colleagues, I think I will start the meeting uh, because I. Mėly kolegos, manau, kad jau galime pradėti posėdį. Žinau iš uh, šios savaitės patirties, kad uh, dėl įvairių priežasčių šią savaitę komiteto nariai neteina į posėdį, bet aš manau, kad daugiau nebegalime švaistyti laiko. Mūsų šios dienos darbo tvarkė labai ilga. Labas, labas rytas visiems. Uh, Norėčiau pasakyti, kad niekas neprašė pakoreguoti darbo tvarkės projektą. Kaip paprastai šis posėdis yra transliuojamas internetu ir paprastai Kaip paprastai, e, kiekvienam klausimui svarstyti skirtas laikas yra um, preliminarus. Tai reiškia, kad e, galima šiek tiek pakoreguoti darbo tvarkę, galbūt vienas ir kitas klausimas bus svarstamas anksčiau ar vėliau. Dabar antras darbo tvarkės klausimas, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas, tai yra lapkričio 26-27 dienos posėdžio protokolas. Uh, Protokolas buvo išplatintas, kaip paprastai, jas atekavę visi. Laikysime, kad posėdžio protokolas patvirtintas posėdžio pabaigoje, nebent kas nors išsakys pastabų. Toliau trečias e, punktas - pirmininkės pranešimai. Kol kas pranešimų neturiu. Koordinatorių sprendimai jums bus pateikti ir juos tvirtinsime rytoj. Ketvirtas klausimas, mūsų esminis pirmas klausimas, tai yra išorinio tyrimo pristatymas. Išorinis tyrimas vadinasi integruoto miesto transporto planai ir sanglaudos politika. Jau atvyko mūsų ekspertai. Siūlome, kad viskas vyktų štai kaip. Visų pirma, suteiksiu žodį ponams Wolfgang Schader ir Stefan Kliuk iš e, Fraunhoferio sistemų ir inovacijų tyrimų instituto, o paskui Betina Kampfman iš e, Niderlandų konsultacijos kompanijos CIDEFT taip pat pasisakys, o paskui vyks diskusija, galima bus pateikti klausimų. Aš uh, neturiu užrašuose nurodymų, kiek laiko turėtų trukti mūsų diskusija. Manau, kad ji truks protingą uh, e, laiko tarpą. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Šadą. Ačiū, labas rytas visiems. Mes labai džiaugiamės galėdami pristatyti tyrimą. Šiuo metu dar e, laukiame, kol pasirodys skaidrės ekrane. Gal pradėsiu savo pasisakymą dabar, nors skaidrių ir nėra. Vėliau viską dar gausite ir popierinę formą. Šiandien norėčiau pakalbėti apie integruotus miesto transporto planus ir sanglaudos politiką. Be abejo, tai yra labai svarbus klausimas, nes Šiuo metu vyksta diskusija apie sanglaudos politikos būsimą finansavimą. Buvo paskelbta baltoji knyga dėl transporto politikos. Ta baltoji knyga pasirodė 2011 metais ir ten yra nurodyti nauji transporto politikos prioritetai. Taigi mes apie tai irgi e, galvojame atlikdami šios tyrimus. CDF ir viena iš Junktinės karalystės įmonių buvo įtrauktos į šios tyrimus. Still waiting for the... Vis dar laukiu, kol pasirodys skaidrės. You have the printed uh, version of it, yeah. Jūs esate gavę šių skaidrių paperinę versiją. Dabar einu prie antrosios skaidrės, norėčiau pristatyti darbo atvarkę. Jis susideda iš trijų dalių. Visų pirma, įžanga ir priežastis, dėl ko buvo atliktas šis tyrimas. Toliau antras punktas, tai yra mūsų tirti atvejai. Na, o trečioji dalis tai yra išvados ir rekomendacijos. Aš norėčiau pradėti nuo įžangos, o paskui mano kolegos tęs e, pristatymą, pavyzdžiui, kolega Kliūk pateiks išvadas ir rekomendacijas. So now the screen is there, but the pointer doesn't work. Hmm. Vis dar neveikia technika, skaidrų nesimato. Okay. So, the introduction of the study. Taigi pristatysiu atliktą tyrimą. Mes siekiame dviejų pagrindinių tikslų. Visų pirma, jums e, geriau paaiškinti, kokie miesto transporto planavimo instrumentai egzistuoja. Visų pirma, tai yra SAMP, tvarus miesto mobilumo planas Na, o taip pat yra ir tvarus miesto transporto planas. Kol kas šie du planai nebuvo aiškiai, aiškiai apibriežti. Mes galvojame, kad iš esmės jie reiškia tą patį. Mes toliau kalbėsime apie SAMS, tai yra tvarius miesto mobilumo planus ir manysime, kad yra tas pats, kas tvarus miesto transporto planas. Taip pat Dar vienas mūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, koks ryšys egzistuoja tarp sanglaudos politikos ir SAMS. E tai yra, koks yra ryšys tarp finansavimo ir planavimo instrumentų. Toliau kita skaidrė. Čia yra paaiškinama, kaip finansuojama transporto politika pagal dabartinę sanglaudos politiką. 2007-2013 metais E, biudžetas e, buvo 347 milijardai eurų. Maždaug vienas ketvirtadalis šio biudžeto buvo skirtas transportui. Buvo skirtas finansuoti transporto pro, e, politikos projektus. Mes nagrinėjame tik vieno tipo transporto planus, tai yra miesto transporto planus. Būtent tokiems planams buvo skirta 2,3 e, procento biudžeto. Tai sudaro 8,1 milijardą eurų. Tokia situacija yra šiuo metu iki 2011 metų. Per artimiausius porą metų dar bus skirti keli milijardai, gal 2 milijardai eurų. ES apie 70 procentų gyventojų gyvena miestuose, na, o miestų transportas piliečiams tai yra labai svarbu. Ir mes manome, kad vis dėlto toks biudžetas apie 2 procento yra tikrai labai ribotas. Toliau kita skaidrė. Ji yra susijusi su transporto finansavimu pagal sanglaudos politiką. Be abejo, e, miesto transporto planus būtų galima finansuoti ir iš e, kaimo plėtros ir sanglaudos politikos instrumentų. Tačiau yra ir specialių veiklos programų, um, kurios leidžia keistis geriausia turima patirtimi. Um, čia galiu paminėti Interreg 4C ir kitokias programas. Taip pat noriu paminėti ir du pagalbos instrumentus. Visų pirma, tai yra Jaspers iš kurio galima finansuoti projektų kūrimą ir dėgymą. Ir dar yra vienas instrumentas Jessica, kuris yra skirtas e, teikti finansavimą atsiperkančioms investicijoms. Atrodo, vis dar yra techninių problemų, nes nelabai matosi skaidrės. Kągi, toliau dar vienas svarbus mūsų studijos elementas tai yra štai koks transporto politika sanglaudos politikos kontekste. Noriu paminėti du dokumentus. 2007 metais pasirodė žalioji knyga, o taip pat ir veiksmų planas. Jie yra skirti tvariam mobilumui. Ir taip pat aš jau minėjau, kad 2011 metais pasirodė baltoji knyga dėl e, bendros Europos transporto erdvės. Ir ten kalbama apie tai, kad 60 procentų reikėtų sumažinti CO2 išmetama iš transporto priemonių iki 2050 metų. Miestuose Apie 40 procentų e, emisijų sudaro CO2 emisijos iš transporto, taigi iš tikrųjų sumažinus e, emisijas iš transporto pavyktų ženkliai sumažinti bendrą emisijų skaičių, kiekį. Visose šiuose dokumentuose yra siūloma e, kurti SAMS. Na ir ko gero Yra pirmas kartas, kai Baltojoje knygoje yra aiškiai vardimas ryšys tarp sanglaudos politikos ir SAMS. Tai yra svarbu progresyviai gyvendinant miestų mobilumo planus ES. Toliau. Dar vienas e, aspektas, kurį mes nagrinėjame Kol kas dar nėra bendro apibrėžimo, ką reiškia SAMP. Yra šaltinių, kur yra bandoma apibrėžti e, šią savoką. Na ir mes atlikdami tyrimą rėmėmės Rubraišt tyrimu. Ir ten nurodyta, kad strateginis planas yra skirtas patenkinti žmonių mobilumo poreikius ir pagerinti gyvenimo kokybę. Yra ir konkretesnių kriterijų, kurie apibrėžia SAMP, mes tais kriterijais naudojamės atlikdami e, tyrimą ir nagrinėjame, ar atskiras planas tenkina kriterijus arba galbūt nėra įvykdytas kažkoks tai vienas ar keli kriterijai. Mūsų pirmas kriterijus yra štai koks E, reikia atsižvelgti transporto kaštus, suduodamą naudą, taip pat planas turėtų tikti ilgalaikę miesto viziją. Taip pat e, reikia atsižvelgti į ekonominę plėtrą, e, aplinkos apsaugos kokybę, socialinius aspektus. Taip pat reikia vadovautis integruotų požiūrių tam, kad būtų galima atsižvelgti į įvairias politikos kryptis, ne vien tik tais į transporto politiką, bet ir į miestų planavimą. Taip pat yra ir energetikos sektoriaus aspektų, kurie susijęs su transporto sektoriumi. Tai taip pat yra svarbu ir tai reikia atsižvelgti. Na ir galiausiai į tokius integruotus planus, integruotą požiūrį reikia įtraukti įvairias institucijas, įvairiaus ligmens institucijas. Na ir galiausiai svarbu, kad tokį planą, kad įgyvendinant tokį planą būtų įtrauktos įvairios susijusios pusės, įvairios institucijos. Dabar pereisiu prie struktūros įvairių politinių lygmenų struktūros taip pat e, tokių SAMP planų finansavimo ir gyvendinimo. Yra trys lygmenys, tai yra ES, miestai, regionai, taip pat e, valstybės narės, regionas ir miestai. Mes vadovavomės požiūriu iš viršaus į apačią. Pasirink... Taip pat uh, supratome, kad uh, finansavimo instrumentams turi būti taikomos tam tikros sąlygos. Kalbant apie strateginį lygmenį, valstybės narės turi parengti savo programas, numatyti kiekvienos programos tikslus. Na, o paskui e, reikia paminėti ir kitus lygmenis, kaip pavyzdžiui, strateginį planavimą. Į visą tai svarbu atsižvelgti, kuriant tokį planą. Ir taip pat, kuriant miesto transporto integruotą planą, kaip jau sakiau, reikia atsižvelgti vairius lygmenis. Toliau mūsų atrankos kriterijai, kaip mes pasirinkome konkrečius atvejus. mes naudojamės duomenų baze, nagrinėjame įvairias operacinės programas. Mums buvo svarbus tokie aspektai kaip miesto transportas ir švarus miesto transportas bei jos skatinimas. Šie kodai, šios savokos mums buvo labai svarbios. Taip pat Mes norėjome atsižvelgti jau dabar egzistuojančius tvarius transporto projektus, kurie yra finansuojami pagal veiklos programą OP. Na ir galiausiai mes norėjome išlaikyti pusiausvyrą tarp trijų sanglaudos politikos tikslų. Mes norėjome atsižvelgti ir į sanglaudos politiką, ir į geografinį balansą, ir kitus aspektus. Taigi tokie buvo mūsų svarbiausi kriterijai, atrenkant projektus. Ir taip pat dar vienas mūsų kriterijus buvo pasirinkti tokius projektus, kurie yra finansuojami iš Jessica instrumento. Kągi, o dabar pereisiu prie konkrečių atvejų. Mes čia rėmėmės įvairiais politiniais dokumentais, taip pat ir planavimo dokumentais, kurių yra internete. O taip pat mes susisiekėme su atitinkamomis institucijomis, pavyzdžiui, operacinių programų e, vykdytojais, savivaldybėmis, miesto valdžios institucijomis. Ir mes tokiu požiūriu e, vadovavomės nagrinėdami Barcelonos, Kliuchnapoką, Krokuvos, Liverpulo, Rennes, Strasburgo, Talino ir Halės miestų atvejus. Mums buvo svarbu ir teritorinio bendradarbiavimo ir sanglaudos politikos tikslai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kampman, kuri paaiškins pirmą atvejį. Thank you very much. Yes, we will go through the slides now. Uh, three slides per case study. Uh... Ačiū. Dabar mes peržvelgsime skaidrės ir pavienius uh, atvejus. Apie tokius uh, tyrimus jūs galite rasti daugiau informacijos mūsų pranešimo <clears throat> priedė. Pradėsiu nuo Barcelonos tyrimo. Šioje skaidrėje matote uh, pagrindinių parametrų apžvalgą, veiklos programa, OP, E, jos pavadinimas Katalonija, e, už tai buvo atsakinga e, finansų ministerija. Matote, kad biudžetas šios programos siekia 679 milijonus eurų. Miesto biudžeto dalis šiame, šioje sumoje buvo maždaug 46 milijonai. Subalansuotas miestų Petros pranas, SUMP Barcelonos mieste, vadinosi miesto mobilumo e, pagrindinis planas PMU, už tai buvo atsakinga Barcelonos savivaldybė. Išnagrinėjome e, vieną miesto transporto projektą atlikdami šią studiją. E, mes C58 greitkelyje stebėjome lėktuvo ir dažno keleivių naudojimo uh, E, transporto e, veiklą, žiūrėjome, kokią įtaką tai daro regionui ir miestui, kadangi tas autobusas važiuoja iki Barcelonos centro. Štai matote nuotrauką. Ši dažno naudojimo linija, trumpai ją pristatysiu, susideda iš dviejų greitkelio juostų. E, autobusai ir e, keleivinis transportas e, važiuoja atskirą liniją, tai turi sumažinti e, transporto grūstis, pagerinti mobilumą ir Barcelonos miesto prieinamumą, įvažiavimą į Barcelonos miestą. Pagrindinės išvados. Pirmiausia, Barcelonos E, tvaraus miesto plėtros plano kriterijai yra tenkinami visiškai, e, buvo išsikelti sąlyginiai tikslai. Mes apsiribuojame porą trejetą tokių tikslų, bet bendros tendencijos buvo e, tenkinamos. Mobilumo planas buvo įgyvendintas, kai buvo parengta veiklos programa ir autobusų ir to dažno naudojimo transporto projektas taip pat buvo paminėtas. E, įgyvendinant PMU, e, tai yra miesto mobilumo pagrindinį planą. E, reikia pasakyti, kad Barsenos miesto savivaldybė ir veiklos programos įgyvendintojai palaikė tik ribotus santykius Savivaldybė dalyvavo e, projektuojant ir įgyvendinant projektus ir įvertinant jų naudingumą, tačiau reguliarių susitikimų nevyko. Kita e, studija, kitas tyrimas buvo atliktas Rumunijos mieste Klui Napoka. Veiklos projektas ten vadinosi regioninė veiklos programa, labai didelė. E, biudžeto iš ES buvo skirta daugiau negu 3,5 milijono eurų Tai yra miesto transporto projektas ir miesto biudžetas siekia maždaug 110 milijonų, taigi labai jau nedidelė, nedidelis miesto indėlis. Kluina Poka miestas turi strateginės plėtros planą SDP, už jį yra atsakingas pats miestas, jį eina ir transportas. Čia mes išnagrinėjome du atskirus miesto transporto projektus. Pirmiausia, kalbėjome apie apie stebėjome e, dviračių naudojimo e, projektų eigą ir taip pat žiūrėjome, e, kaip galima būtų modernizuoti Manastur ir geležinkelio soties rajono tramvajaus liniją. Pirmasis projektas, dviračių projektas, pirmiausia e, buvo susijęs su dviračių takų tinklo gerinimu, dviračių nuomos ir aptarnavimo e, taškų e, plėtimu, taip pat informavimo kampanija, skatinant žmonės daugiau naudotis dviračiais. O tramvajaus atveju galvojame, kaip būtų galima pakeisti bėgius atnaujinti 12 tramvajų stočių ir panašiai. Um, SAMP subalansuotos miesto plėtros planas e, dabar yra kaip tik rengiamas ir įgyteninamas. Kokios pagrindinės išvados? Kaip jau sakiau, šis planas, subalansuotos miesto plėtros planas dar yra tik tai kuriamas, jis turėtų pabaigti, būti pabaigtas vasarą, o kol tai nėra iki galo padaryta, E, miesto mobilumo politika yra organizuojama pagal strateginės plėtros planą SDP. SDP rengiant buvo atsižvelgta į e, naudos ir e, galimų trūkumų analizę Šiaurės vakarų regione. Visas projektas buvo parengtas pritaikant jį vietos poreikiams. Šiaurės vakarų regiono savivaldybių koordinatoriai nuolat uh, aptarinėjo e, projektų įgyvendinimą e, su įvairiais e, transporto tarnybų pareigūnais. Bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai. Aš kaip jau minėjau, savivaldybės administracijas yra pasirengusius glaudžiai bendradarbiauti su regiono valdžia ir ypač jos nori tokio glaudaus tarimosi organizuojant viešuosius pirkimus ir sudarinėjant sutartis. Dabar periname prie Lenkijos Krokuvos. E, stebėjome miestų projektus e, tokioje veiklos programoje, kuri vadinosi infrastruktūra ir aplinka, IEOP. E, tai yra irgi regionė vykdomoji programa ir Lenkijos regionų plėtros agentūra už tai yra atsakinga, taip pat Malopolska regiono administracija. Biudžetas, matote, koks yra dešinėje lentelės pusėje. Vėlgi miesto transporto indėlis, miesto transporto sektoriaus indėlis yra labai nedidelis e, lyginant su bendru reikalingu biudžetu, tačiau e, infrastruktūrinio darbo ten buvo nepaprastai daug, kad e, būtų galima pagerinti e, skirtingų e, regiono zonų m, mm, aptarnavimą transportų, sujungimą. Nors e, e, miesto indėlis yra nedidelis, bendras biudžetas yra labai ženklus, net 27 miestų plėtros e, projektai e, buvo įgyvendami pagal šią vykdomąją programą. Pats e, Krokuvos miestas e, turi miesto viešojo transporto plėtros planą parengęs ir mes e, atkreipiame dėmesį į du atskirus projektus. Miestų transporto valdymo sistemos raida Krokuvoje, bendras biudžetas siekia 11 milijonų. Taip pat e, mes e, nagrinėjome tramvajaus linijos statybos darbus projektą. E, jo biudžetas šiek tiek mažesnis. Plačiau paaiškinsiu, kokie tie projektai buvo. Miesto transporto valdymo sistema pati bendrai yra pritaikyta e, viešojo transporto moderniems poreikiams, e, stengiamasi pagerinti programinę įrangą, kompiuterinę įrangą, e, transporto eismo valdymo mechanizmus, pavyzdžiui, šviesoforus. Taip pat mm, stebėjome, kaip yra kontroliuojamas patekimas į miesto centrą, pavyzdžiui, į tokias miesto zonas, kuriuose eismas yra ribotas. E, tramvajaus ir autobuso linijų statyba. Mes e, stebėjome, kaip jį vyksta, taip pat atkreipdėmėsi į dviračių takų tiesimą, e, šalygatvių praplėtimą, automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimą ir panašiai. Pagrindinės išvados. E, šiuo atveju sump e, yra gana ženkliai pasistumėjęs į priekį, tačiau dar nėra užbaigtas. E, jis tenkina visą eilę geram sump keliamų kriterijų, tačiau ne visus. Pavyzdžiui, dviračių dalyvavimas buvo nepakankamai didelis ir kaštų bei naudos analizė nebuvo įgyvendinta iki galo. E, kitas dalykas, e, šio OP projektai e, turėtų būti įgyvendinami tenkinant sump keliamas sąlygas. Nuolat buvo palaikomas ryšys tarp sump vadovų ir veiklos projekto OP transporto projekto naudos gavėjų ir priešingai negu Barcelonoje, pavyzdžiui, čia e, ryšys buvo kur kas geresnis. Mm, šiuo atveju e, projekto mastas buvo žymiai platesnis, o kai kuriais kitais e, atvejais, mano jų paminėtais, šie projektai buvo susiję ne tik su miestu, bet ir su regionu. Mes manome, kad bendradarbiavimas šiuo atveju buvo labai geras, sump buvo nuolat peržiūrimas, buvo atsižvelgiama į naujus projektus pagal veiklos programą, taip pat uh, E, įgyvendinant sump buvo atsižvelgiama į bendrą OP raidą. Bendrai e, čia pastebėjome, kad e, buvo dedama daug pastangų, kad projektas būtų gerai įgyvendintas. Pereiname į Anglijos šiaurės vakarus, į Liverpoolį. Veiklos programa čia vadinasi Šiaurės vakarų Anglija, RCE projektas, atsakinga institucija. Uh, E, savivaldybių ir um, vietos bendruomenių e, ministerija Junktinėje karalystėje. Bendras projektas siekia 756 milijonus. Vietos transporto tarny, institucijos sumokėjo maždaug 36 milijonus. Liverpoolio vietos transporto planas buvo gyvenamas pagal SUMP kriterijus, už tai buvo atsakinga Mersey Travel vietos transporto administracija. Kiti svarbus projektai buvo miestų transporto projektas, kuris vadinosi Knowledge Quarter Public Real Mount Pleasant. Ir už tai buvo atsakingo Liverpoolio miesto savivaldybė. Maž, iš vis buvo maždaug 14 transporto projektų Liverpoolyje pagal šį planą. Pirmasis transporto projektas Liverpoolyje e, buvo susijęs su jau minėtojų e, Knowledge Quarter Public Real Mount Pleasant. E, buvo galvojama, kaip būtų galima pagerinti viešasis erdves ir sumažinti transporto eismą. Taip pat buvo kuriami vadinamojo ekologiško keliavimo planai, galvojama, kaip uh, turistinės ir laisvalaikio zonos galėtų būti pagerintos, kad e, lankytojai patys e, ekologiškiau elgtųsi. Abu projektai labai ženkliai prisidėjo e, prie ir tuo pat gavo nemažai naudos iš sump. Bendrai turime pasakyti, kad E, teikdami, e, įgyvendami šį projektą, išleidome dar ir leidinį, kuris e, iš esmės pristatė ekologiško miesto raidos poreikius. Šios, šio tyrimo, šios studijos išvados. Vietos transporto planas tenkina visus sum kriterijus Tiesą sakant, Junktinėje karalystėje sum kriterijai yra numatyti teisės aktuose, jų ten sukaupta nemažai patirties. E, transporto planai ir veiklos programos e, turėjo panašius tikslus. E, tiesą sakant, didelė dalimi Mercy Travel administracijos personalas labai aktyviai dalyvavo Liverpoolio transporto projektuose ir veiklos projektuose orientuotose į transportą Merseyside. Labai gerai bendradarbiavo Merseyside administracija ir veiklos projektų uh, personalas. Buvo išreikšta šiek tiek susirūpinimo dėl e, biurokratijos ir regionų plėtros fondo reikalavimų, e, atsiskaitimo reikalavimų tenkinimo. Prancūzija. Ren miesto tyrimas. Ren yra Bretanija. Taip vadinosi, Brit Bretanija taip vadinosi ir veiklos programa atsakinga e, tarnyba Bretanės regiono prefektūra. Numatomas ES biudžetas e, pagal regionų plėtros fondą buvo 301 milijonas, miesto indėlis maždaug 10 e, procentų, 30 milijonų. Reno mieste yra gyvendinamas SUMP miesto mobilumo planas, PDU, už tai atsakingas REN miesto metropolis – E, yra ir miesto transporto projektai, bent du. Pirmasis e, stambus planas yra panašus kaip tas, kuris įgyvenamas Liverpoolyje. Tai yra e, TŽV greitojo geležinkelio linija sujungianti Bretanę. E, šiuo atveju atsakingas buvo Bretanės, buvo atsakingi skirtingi Bretanės e, savivaldybės departamentai, regiono departamentai. Biudžetas siekia maždaug 100 milijonų. E, antroji, antrasis projektas buvo antroji metro linija ir įvairius viešojo transporto projektus, kuriuos įgyvendina Reno metropolis. Pati ši studija rodo, kad šie projektai e, susideda iš skirtingų elementų. Pavyzdžiui, TŽV greitasis traukinys e, susideda iš septynių e, tokių zonų, septynių šakų. Ir e, pastačius visas šias linijas e, bus pagerintas ryšys su kitomis Bretanijos dalimis, bet taip pat ir su, pavyzdžiui, Paryžiumi. E, kadangi traukinys važiuoja per Reno miestą, tai jis yra labai glaužiai susijęs su miesto mobilumo projektais. Kitas projektas yra antrosios metro linijos išplėtimas, metro transporto e, apskritai išplėtimas metropolyje. Kokios pagrindinės išvados? Miesto mobilumo planas buvo labai gerai parengtas, jis tenkina visus sump kriterijus. PDU ir OP buvo parengti maždaug tuo pat metu. Akivaizdu, kad OP pasiūlymas buvo pakankamai e, išanalizuotas e, prieš rengiant sump. Tačiau e, jis buvo gana vienapusis, nes OP e, valdyba Mm, tuo metu nepakankamai gerai žinojo, koks bus sump, e, tačiau Ren metropolio poreikiai buvo labai gerai atspindėti OP. Mes nustatėme, kad tinkslai yra suderinti, tačiau sąsajos yra gana ribotos. Šiuo metu yra sakančių, kad E, komunikavimas ar bendravimas su vietos valdžia apsiriboja tik tai projektų finansavimu. Nėra e, reguliaraus bendradarbiavimo. Tiek aš galiu pasakyti apie Renmės ir aš galėčiau eiti toliau, bet perduosiu žodį kitam kolegai. Pristatysiu dar tris studijas, liksime Prancūziją, persime Strasbūrą. Veiklos planas šiuo atveju buvo netiesioginė programa, jį kartu finansavo Europos regionės plėtros fondas, taip pat Alsaco regionas. Strasbūrė buvo parengtas miesto judumo planas, tai yra PDU, o atsakinga institucija buvo išplėstinė Strasbūro bendruomenė transporto projektas mūsų vertinimu užtikrino tarpmestinės jungtis su kelio miestu Vokietijoje. Jūs matote, kad patinėje skiltyje apačioje, kad netiek jau daug lėšų, apie 2 milijonus buvo skirta šiam projektui iš Europos Sąjungos fondo. Todėl, kad tarp valstybinio projektų tarp valstybiniai projektai yra finansuojami pagal tam tikrą planą, o šiuo atveju veiklos planas apėmė tik tai tiltą per Reiną. Kitais atvejais <clears throat> projektai būna daugiau finansuojami. Jungtis, kuri buvo sudaryta, sudarė 2,5 km ir 15 metais pradės jau veikti. Analizuodami Strasbūro patirtį, mes pamatėme, kad PDU buvo atnaujintas ir tenkino visus papildomus sump kriterijus. Šiuo atveju, kaip privalumą, galima išskirti tai, kad nacionalinė teisė, vietos teisė nustatė taisyklę, kad tran, integruoto transporto planai turi be kita ko tenkinti nacionaliniu lygiu nustatytas jiems taisyklės. Bet šiuo atveju taip pat nebuvo konkrečiai į kai kurios dalykus atsižvelgta veiklos plane. Dėl, bet dėl nuolatinio bendravimo vadovaujantis Interreg programa ir dirbant kartu su kai kuriomis institucijomis, kaip darbo grupė, vadovaujantis komitetas, veikla vyko gerai ir bendradarbiavimas su Elzaco regionu ir Kel miestų Vokietijoje vyko sklandžiai. Toliau kitas atvejis, tai yra Estijos atvejis, Talino transporto sistema. Šiuo atveju kalbame apie dviejus veiklos planus. Vienas iš jų skirtas daugiau aplinkosauginiams aspektams, kitas gyvai gamtai. Ir šiuo atveju bendras biudžetas kiekvienam planui siekia per vieną milijoną eurų. Be to, Talino miestas turi du integruoto transporto planus. Vienas tai yra e, strateginis transporto plėtros planas, kuris įgyvendimas nuo 2007 metų. Kitas yra transporto planas 2010 metų. Už tai yra atsakingos dvi institucijos - savivaldybės transporto skyrius ir kitas skyrius tai yra tos pačios savivaldybės inžinerinių komunikacijų skyrius. <clears throat> Šiuo metu Talinė vykdoma e, tramvajaus numeris 4 linijos rekonstrukcija tam bei paties tramvajų parko atnaujinimas. Naujasis tramvajus pareikalavo modernizuoti tinklą ir finansuojamas šis projektas yra iš EP ETS be kita ko e, sistemos, nes e, sutaupyti CO2 leidimai yra parduodami Ispanijai. Kągi mes nustatėme? abu nacionalinė veiklos, abi nacionalinės veiklos programos bei transporto strateginės plėtros planas buvo parengtas 2007 metais, kitas yra transporto planas, tačiau jų tarpusavio sąsoja nėra um, labai glaudi, bet to plano vykdymas buvo įgyvendinamas va, naudojant ES lėšas, pirmojų atveju tai buvo bandomasis projektas. Um, bet pasigėdome vieno iš trijų kriterijų, nes planuose nenumatyti trumpalaikiai tikslai. Dar vienas dėmesio vertas pastebėjimas, kad šiuo metu Taline rengiamas naujas SAMP, nes miesto taryba nėra labai patenkinta dabartiniais veiklo, dabartinėmis veiklos programomis, nes jos netenkina plėtros dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ir galiausiai Halės miestas paskutinė mūsų atliktas tyrimas, kartu apriepiant Saksonijos Anhalto federalinę žemę. Atsakinga institucija yra finansų ministerija. Reikia pasakyti, kad veiklos programa pakankamai visa apimanti ir jos įgyvendinimui skirta nemaža lėšų suma, tačiau miesto transportui tenka tik nedidelė tos sumos dalis. Dabar kalbant apie SAM, tai yra pare, <clears throat> buvo parengtas transporto politikos perspektyvų dokumentas, kuris apima tik tai Halės miestą. Projektas, kurį mes um, analizavome, buvo stambaus greitkelio statybą, kuri e, sujungs e, greitkelį su naujaja tramvajų linijų infrastruktūra ir šiam projektui skirta 7,6 milijonai eurų. Tokiu būdu rytų vakarų, iš rytų vakarų pusės įvažiavimas ir prieiga į miestą bus pagerintos, nes tuo pačiu ne tik tai bus e, baigta greitkelio statyba, bet taip pat ir pagerinta, tra, pagerintos tramvajos linijos. Dabar kokios mūsų išvados iš dalies, aišku, projektai atitinka kriterijus. Aišku, mes vadovavomės dabartinę padėtimį, nes projektų įgyvendinimas anaip tol dar nebaigtas. Tačiau juose pasigėdome trumpalaikių tikslų, ir taip pat nėra nuolatos atliekama transporto išlaidų ir ekonominės naudos analizė. Pagal veiklos programą, tai veiklos programa daugiausiai nukreipta kelių rekonstrukcijai E, nedideliuose miesteliuose, bet ne pačiame Halės mieste. Aišku, dar gyvendinant projektą siekiame sumažinti triukšmo ir um, išmetamų dujų lygį, pagerinti dviračių takus. Išklausėme ir skundų dėl biurokratijos ir dėl to, kad nevykdomi nuolatiniai posėdžiai, kuriuose viskas aiškinamasi, kaip kad tai daroma Barcelonoje. Ir um, dabar dar keletas papildomų išvadų. Mes um, kokios išvadas galime padaryti? Taigi, buvo parinkti aštuoni projektai kurie vykdomi skirtingų lygių, nustatytas skirtingas bendradarbiavimo lygis, kogi mes, kągi mes um, aptikome ir ko galima pasimokyti. Pirmiausia, tinkamiausias variantas darbo yra bendradarbiavimas abiem kryptim - iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Kitas dalykas, kad labai gerai, kad apimami ir strateginiai aspektai, tai yra platesnis regionas. Kita vertus, miesto judumo projektai turėtų būti rengiami pirmiausia vietos lygių, o jau paskiau integruojami toliau. Ir trečias dalykas, kad e, bendradarbiavimas tarp valdymo ir planavimo institucijų vaidina esminį vaidmenį tiek rengiant, tiek įgyvendinant projektus. Dar vienas dalykas tai yra sąsaja su ES sanglaudos politikos priemonėmis, ypač Europos regionų plėtros fondų, tačiau reikia nepamiršti, kad parama tvariems miesto judumo projektams uh, nebuvo užtikrinta visų veiklos programos atveju. Neabejotinai šiuo atveju reikalinga patobulinti darbą, nes reikia užtikrinti, kad ES finansuojami iš dalies projektai būtų veiksmingai valdymi, valdomi ir kad tai nereikštų itin didelį biurokratinės naštos augimą. Kokios rekomendacijos būtų? Pirmiausia, dėl taisyklių ir um, gairių. <clears throat> reikalinga užtikrinti, kad bus teikiama pakankamai informacijos, nes šios, šiuo metu jos trūksta. Todėl mes rekomenduojame e, talpinti informaciją internete, tam tikros formos informaciją, pobūdžio informaciją, ypač e, kuri reikalinga sanglaudos politikai gauti. Bet to reikalinga išversti visus sudėtingus reikalavimus ir e, išaiškinti juos paprastai, kad galėtų pasinaudoti potencialus naudos gavėjai. Reikalinga pagerinti ir taip pat apskaitai informacijos teikimo procesą. Pavyzdžiui, galima būtų organizuoti apalio stalo diskusijas. Europos komisija reikia skatinti iš e, patvirtinti gairias kaip pagrindinius elementus. Dabar dėl valdysenos reikalingas geresnis bendradarbiavimas tarp valdymo institucijų, kurios yra atsakingos už veiklos programas ir SAMP institucijų. Visi jie turi tapti, turi įsitraukti į bendrą veiklos programos pagal veiklos programą įgyvendinamų miestų projektų darbą. Be to, Europos komisija turėtų matyti sukurti ir institucinę sistemą, kuri tu, užtikrint, kuri um, turėtų bendrą techninį sekretorijatą visoms ETC vykdomoms programoms dėl finansavimo. Uh, valdančioji institucija tikrai turėtų žinoti, koks bus finansavimas uh, ir būti tikra, jog SAMP bus įgyventi, jau egzistuoja, nes nepakanka vien tik tai parengti veiklos programą, reikalinga parengti patį SAMP, jį išplėtoti kaip sąlygą. miesto transporto plėtros projektui finansuoti pagal uh, veiklos programą. Taigi tiek apie mūsų atliktus tyrimus ir analizės. Ačiū Jums uždėmesio. Dabar laukiame Jūsų klausimų ir atsakymų. Ačiū. Manau, kad buvo labai naudinga išklausyti šią informaciją, ypač atsižvelgiant į tas dėrybas, kurios vyksta dėl re reglamento, finansinio reglamento ir taip pat dėl to, kad institucinių lygių būtina sujungti kai kuriuos projektus ir veiklos rytis. Todėl džiugu, kad jūs pristatėte rezultatus pačiu tinkamiausiu laiku. Pirmiausia, pasakyti dabar ponas Ombrecht. Ačiū. Aš manau, kad ši studija labai aiškiai atskleidė politikos silpnasias vietas ir jos privalumus. Ir noriu už tai ką pasakyti, nes aš tikrai neketinu čia užduoti klausimą, bet tiesiog priminsiu, kad kažkada tai mes su komisijos pirmininku Baru svarstėme žalėją knygą ir taip pat tolesnius planus. Ir tada mes klausėme, o kas bus toliau? Ar bus įmanoma naudotis tuo, kas išdėstyta žaliojo knygoje, kaip e, būtinausiomis sąlygomis projektams vykdyti. Taigi tada nebuvo atsakyta į tai. O dabar a, siūlomi tam tikri dalykai, kurie iš esmės nėra orientacinės rekomendacijos, o tai reiškia, kad jos nėra konkrečios. Iš dalies gal ir gerų dalykų pasakyta, bet praktiškai ką tai reiškia. Jeigu mes remiame vieną ar kitą miestą, kuris sėkmingai gyvendina projektus, tai tai bus ir mūsų sėkmė. O jeigu projektas miestuose blogai įgyvendinamas arba ne visa apimtimi įgyvendinamas, tai tada kyla klausimas, kas kaltas. Jūsų išvados todėl yra itin svarbus dalykas, nes mes praktiškai dabar žinome, kad egzistuoja įvairios sritis, kur, už kurių valdymą atsakingos skirtingos institucijos. Kaip mes galime įsivaizduoti, jog SAMP ir veiklos programos atveju egzistuoja skirtingos valdymo struktūros. Tai tai reiškia chaosą. Europos lėšos yragi labai gera priemonė e, miestams plėtoti. Todėl jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad jeigu egzistuoja ES nusatytos rekomendacijos ar gairės, tai jos turi virsi tam tikrais kriterijais. Jeigu kažkas nori pasinaudoti ES lėšomis, tai tas kažkas turi tenkinti nustatytus kriterijus, turi būti užtikrinta, jog yra parengtas tvarus miesto plėtros ir miesto judumo planas, kuris atitinka visus kriterijus. Išvados, kurias jūs padarėte, kad reikalingas geresnis ryšys tarp veiklos programos valdytojų ir samvaldytojų, tiesiog liūdina, nes panašu, kad e, įmanoma atvejai, kai tos institucijos tarpusavį nebendrauja ir nesusikalba. Todėl, manau, jūsų rekomendacijas būtina atsižvelgti. Jau jeigu mes formuojame politiką, ją įgyvendiname, tai tada reikia daryti rimtai, turi būti atitinkami kriterijai. Ir tie kriterijai nereikš, kad miestai privalo bet ko griebtis, kad ką nors padarytų. Ne, jeigu miestas pradeda ką nors daryti ir nori gauti finansavimą iš ES, jis turi tenkinti kriterijus. Todėl aš manau, tos išvados turi būti labai, labai laipsniškai įgyvendinamos, jos turi virsti konkrečiais reikalavimais ir tam tikromis iš ankstinėmis sąlygomis busimiems naudos gavėjams per kitą laikotarpį. Aš manau, kad daugelis dalykų, kuriuos jūs pasakėte, yra teisingi pastebėjai, tiesiog mums reikia neišleisti šito dalyko iš akių. Prieš suteikiant žodį Janseninsai, noriu informuoti, kad Žaklin Sulyje yra atvykusi iš Europos komisijos e, regionų generalinio direktorato. Dabar Nils Jensen. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu švediškai, nes man yra suteikta galimybė. Kalbėsiu labai trumpai, nes didelė dalimi sutinku su tuo, ką sakė Olbricht. Kai išvadose sakome, matome, kad e, parama tvariam metro plėtros projektui ar nebuvo visur užtikrinta. Tada iškyla klausimas – Ar ateityje mes e, tokią raidą irgi remsime? Ar mes galime e, taikstyti su tuo, kad nėra tenkinami iškeltieji tikslai dėl tvarumo, dėl subalansuotumo? Ar e, mes galime toleruoti tai, kad nėra tikslai tenkinami, kad nėra kriterijai tenkinami. Ir aš galiu tik patvirtinti, pritarti tam, ką sakė Olbrichtas. Tai yra labai geras pranešimas mums ir labai gerai, kad jis e, atspindi daugelio miestų e, padėtį. Ačiū. I don't know if any of the Nežinau, ar kiti kolegos norėtų užduoti klausimų ar išdėsyti pastabas, nes jeigu nėra iš jūsų tarpo norinčių, tai aš noriu užduoti klausimų keletą. Pirmas klausimas. Ar jūs išvelgite kokiu nors skirtumu tarp projektų, kurie buvo įgyvendinti didelę dalimi finansuojančių įgyvendinimą iš ES lėšų, pirmiausia tai Krakova, Liverpoolis, Barcelona na, ir aišku Talinas. Ir a, e, tų projektų, a, kurių finansavimas iš ES biudžeto yra gana kuklus. Taigi, kokie skirtumai tarp jų yra. Ir dar vienas dalykas, mes visi žinome, kad egzistuoja tam tikri skirtumai tarp veiklos programų valdytojų ir regionų lygių ir um, tų, kurie praktiškai jau vietos lygių gyvendina projekto dalis. Ar jūs galėtumėt labiau pakomentuoti, plačiau pakomentuoti uh, šių dviejų lygių bendradarbiavimo aspektus ir būtinumą? nes man atrodo daugiau niekas nenori pasisakyti ir a, noriu paklausti komisijos, ar jį dabar nori pasisakyti ar vėliau. Gal jūs galėtumėt pasisakyti dabar, prašo pirmininkė. Good morning. Thank you very much. Labas rytas. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Komisija labai džiaugiasi Europos parlamento iniciatyvą pristatyti tyrimą tarp integruotų miesto transporto planų ir sanglaudos politikos. Mes labai atidžiai išnagrinėsime atliktą tyrimą ir su nekantrumu laukiame tolimesnių diskusijų šiuo svarbiu klausimu. turiu pasakyti, kad tie integruoti miesto mobilumo planai yra gana nauji. Tačiau e, pati tokia idėja nėra labai jau nauja. Dar prieš dešimtį metų komisija įkūrė ekspertų grupę tam, kad parengtų išsame ataskaitą apie e, tvarius miesto transporto planus. Iš esmės tai tas pats, kas tvarus e, miesto mobilumo planai, kuriuos nagrinėjame šiandien. 2004 metais mes um, baigiame svarstyti tokią mintį. Taip pat e, komisijos strategijoje apie miestų aplinką, kuri pasirodė 2004 metais, taip pat kalbėjome apie tokius planus. Vis dėlto tuo metu uh, komisija e, negalėjo įtraukti tokių miesto mobilumo planų e, į 2007-2013 metų programą, dėrėdamasi su valstybėmis narėmis, nes nebuvo teisinio pagrindo. O taip pat mes atgalinę datą negalime e, pateikti reikalavimų patiriamoms išlaidoms Vis dėlto mes manome, kad ateityje reikėtų vadovautis labiau strateginiu požiūriu, patiriant išlaidas miesto transporto projektų srityje. Jeigu miestai vykdo transporto e, projektus, turi būti užtikrinta, kad tokie projektai atitinka e, vietinius reikalavimus, o taip pat ir ES politiką. Na, labiau panašu, kad taip gali atsitikti tokiuose miestuose, kurios, kurie yra parengę strategijas, planus dėl tvaresnio, e, tvaresnių e, miesto mobilumo planų, negu kad tie miestai, kurie tokių planų neturi. Komisija transporto baltoje knygoje, kuri pasirodė 2011 m. kovo mėnesį, uh, pasiūlė susijęti miesto planų e, finansavimą su miestų strategijomis. Tai yra Baltosios knygos iniciatyva numeris 31. Taip pat komisija pasiūlė ar mobilumo planą 2013 metams ir bus bandoma įgyvendinti būtent 31 iniciatyvą. Generalinis MUF direktoratas, beje, šiandien yra kolegų ir iš to direktorato tarp mūsų, jau dirba šioje srityje, na, o generalinis regi direktoratas remia labiau strateginio pobūdžio išlaidas ateityje. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad esame gavę daug įvairių komentarų. Ir taip pat esame patys parengę nemažai komentarų. Juos galime e, pateikti ir jūsų komitetui. Dėl miesto transporto dar pridursiu štai ką. Buvo paminėta tokia suma kaip 8,1 milijardo, atsiprašau, milijardo eurų. Mes e, dar patikrinsime šią sumą, ar tam pritarėme. Tačiau tai netitinka transportui skirto voko pagal dabartinį uh, programavimo laikotarpį, tai maždaug sudaro apie 10 procentų. 81,7 tokia būtų suma, ji kažkiek tai e, keičiasi laikui bėgant, nes valstybės narės gali šiek tiek pakeisti finansavimo pasiskirstimą tarp sektorių. Tai yra 81-82 milijardai eurų. E, jūs minėjote 8,1 milijardo eurų, tai sudarytų tik 10 procentų viso voko. Taigi mes apie tai galėsime pateikti daugiau komentarų. General, atsiprašau, regi e, komiteto sekretariatas gaus tuos komentarus raštu, taigi tiek pastabų šiuo metu iš mano pusės ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį generalinio MUF direktorato atstovams. Ar norite ką pasakyti? Ne, iš esmės mes pritarėme tam, ką pasakė kolegė iš generalinio regi direktorato. Tie tvaraus mobilumo planai susilaukia ir mūsų dėmesio. Mes taip pat norėtumėm išnagrinėti šiandien pristatytą tyrimą. Tai tikrai, e, šis tyrimas tikrai bus labai naudingas ir mums diskutuojant artimiausioje ateityje ir rengiant mobilumo paketą. Svarbu užtikrinti ryšį tarp tokių planų egzistavimo ir prieigos prie ES lėšų. Reikėtų nustatyti labai aiškias sąlygas. Dabar yra tam tikra veiksmų laisvė. bet ko gero mes tokios laisvės ateityje neturėsime. Buvo įvertinti įvairūs atvejai. Na ir aišku, tyrimo autoriai turėjo tam tikrą veiksmų laisvę. Bet ateitie, kalbėdama apie finansavimą, mes turime labai aiškiai nustatyti sąlygas. Mes norėtumėm tą sąlygą suformuoluoti kuo aiškiau. Pirmininkė. Dėl to teisinio aiškumo mes jums pritarėme, nes žinome, kiek daug žalos gali padaryti netikrumas, neiškumas, dėl to gali būti užvilgintas visas procesas. Žodis Jan, prašom. Ačiū. Prisimenu, kokios diskusijos vyko prieš 2007 metus. Buvo kalbėta apie subsidiarumą, apie tai, kad nieko miestams negalima primesti ir taip toliau. Na ir dabar turime tokius rezultatus, kokius turime. Tai yra komisijos sprendimas. Arba jūs laikotės tokio pasiūlymo, arba jūs nustatote konkrečias sąlygas, nes miestų merai nebijo sąlygų, jie norėtų iškumo. Niekas nėra įpareigotas e, naudotis europinėmis lėšomis, tačiau jeigu norima gauti europinį finansavimą, reikia laikytis tam tikrų sąlygų. Mes jums pritarėme. Pritarėme sąlygų nustatymai. Ir jeigu mes pereiname nuo teminio tikslo 7 prie teminio tikslo 4, tai mes negalime tiesiog pereit, pervesti lėšų kažkokiam prioritetui, jeigu nėra konkrečių sąlygų. Man atrodo, komisijos atsakymas buvo tikrai gana diplomatiškas. Taip, iš tikrųjų galima e, kažką pakeisti ir tai reikia padaryti dabar. Jeigu to nepadarysime, tai iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad E, vienokio ar kitokio veiksmų imsis vienos ar kitos institucijos. Ačiū. Jeigu nenori pasisakyti dabar regi generalinio direktorato atstovai, tai aš suteikčiau žodį tyrimų autoriams. Gal norite sureaguoti į vykusią diskusiją, gal turite papildomas informacijos, jeigu tai prašom. Ačiū. Leiskite visų pirma sureaguoti į generalinio regi direktorato komentarą apie finansavimą. Taip, aš iš tikrųjų minėjau 8,1 milijardą eurų ir taip pat e, sakiau, kad tai sudaro tik 2,3 e, procento visos veiklos programos. Na, iš tikrųjų, tokia finansavimo dalis yra galbūt gana ribojanti. Dar vienas komentaras. Norėčiau dar priminti paskutinę rekomendaciją, kurią pateikėme. Mums svarbu, kad SAMS galėtų būti finansuojami. Tai yra paminėta paskutinėje įtraukoje ir mums tai yra svarbu. Uh, Norėtumėm, kad tai būtų įtraukta į veiklos programą. Kartais yra sunku parengti gerus SAMS, bet mes norėtumėm, kad jie būtų finansuojami. Kolega Kliuk dar norėtų šitą pridurti. Ačiū, aš norėčiau atsakyti jūsų, ponė Hübner, klausimą. Jūs teiravotės, ar yra skirtumų tarptų regionų, kurie gavo daug lėšų ir kurie gavo mažai lėšų transporto politikai pagal išsanglaudos fondų. Mes kol kas negalime padaryti bendros išvados. Man atrodo, kad viskas priklauso nuo atskirų atvejų. Tarkim, Talinas iš Estijos gavo daug lėšų ir ryšio su sanglaudos fondu vis dėlto nėra toks jau ryškus. Mes negalime tokios išvados daryti, kad gauta lėšų suma, paramos dydis turėjo įtakos. Toliau dėl bendradarbiavimo. Taip, bendradarbiavimas, komunikacijos yra labai svarbus dalykai. Tai yra svarbu ir svarbu bendradarbiavimas ir tarp institucijų, ir tarp asmenų. Uh, Prieš pradedant įgyvendinti projektą, prieš investuojant jį ir pinigų, ir laiko, prieš išsiaiškin, reikia išsiaiškinti, ar jis atitinka op, veiklos programą OP. Nes tai gali padėti stūpyti pinigų ir patį projektą būtų lengviau gyvendinti. Dėl nuoseklios strategijos Kartais būna taip, kad e, SAMS planas yra pasukęs viena linkme, o pati strategija kita linkme. Labai svarbu, kad būtų integruoti ir tarpusavį susijęti vairūs lygiai. Ačiū. No Jeigu nėra daugiau komentarų ir jeigu komisija nenori sureaguoti, tai aš manau, kad galiu konstatuoti, jog baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Man atrodo, kad iš tikrųjų išgirdome informacijos apie labai naudingą tyrimą. Tai ypač svarbu dabar, kai mes kalbame ir apie strateginės gairias, kurios susijusios su strateginė politika, taip pat tikimės, kad Laiku bus komisija nustatys visas eksantės sąlygas, nes tai užtikrins didesnį teisinį iškumą. Ir valstybės narės geriau žinos, kokia yra reali situacija. Taigi dar kartą labai ačiū tyrimo autoriams. Ir tuo ir baigiame šio klausimo svarstymą. Mes galėtumėm pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, bet jeigu gerai matau, nėra pono Gajar. Taigi palūkėkime, kol atvyks ponas Gajar. Galbūt kas nors iš padėjėjų ar patarėjų galėtų pakviesti poną Gają ar pas mus. Būtų gerai, jeigu jisai pasirodytų kiek įmanoma anksčiau. O jeigu ne, tai galime daryti pertrauką, nežinau, kiek laiko neužtruks, na iš esmės, kol pasirodys ponas Gajar o jeigu jis nepasirodys, tuomet kažkaip kitaip viską planuosime.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 Kolegos, noriu pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, penktojo klausimo, pasikeitimas nuomonėmis e, pagal Jenso Gairę pranešimą apie Europos pramoninių rajonų regionės strategijas. Norėčiau pradėti suteikdama žodį ponui Jensui Gairiui o po to ponas Klaus Šulcer pasakys e, savo kalbą. Jis yra Europos komisijos regionų ir mietų, miestų politikos generalinio direktorato e, vadovas. Jis kalbės apie išmanėją specializaciją e, pramoninio atsinaujinimo labui. Iš tikiuosi, kad ateis ir kiti šešėliniai pranešėjai, bet kol kas suteiksiu žodį tik ponui Jansui Gairiui. Danke, Frau Hübner. <clears throat> ähm, freue mich darauf. Ačiū, pane Hübner. Džiaugiuosi, kad ir šiandien, ir rytoj galėsime padiskutuoti šiuo labai įdomu klausimu. Aš manau, kad jūs, kad aš galiu labai trumpai paaiškinti, kodėl ši tema yra labai svarbi. Po antrojo pasaulinio karo miestai buvo nuniokoti. Ir Europos atkūrimas prasidėjo um, tuo, kad uh, įvairiose regionuose kilo prisitaikymo prie naujos stacijos problemų. Čia galiu paminėti ir Kalė regioną, Šiaurės Prancūziją ir tą regioną, iš kur aš esu. Uh, Ir būtent dėl to reikėjo sukurti regioninės strategijas tam, kad e, būtų galima pristaikyti prie naujos situacijos. Tos strategijos e, nevienodai pasiteisino, vienos buvo sėkmingesnės, kitos ne bet vis dėlto jos buvo svarbios vykdant regioninę politiką atskiruose regionuose. Man atrodo, kad šiandien susidurėme su dvigubu iššūkiu. Viena vertus, uh, um, Europa turi stiprinti savo pramoninį sektorių, jeigu mes norime neatsilikti globalių lygmenių. Man atrodo, tai yra viena iš pamokų, kurią išmokome iš ekonominės finansinės krizės. Tose regionuose, kur pramonė yra stipri, Tie regionai, kur pramonė stipri, gali vaidinti ypatingą vaidmenį, tačiau ir tokiems regionams reikia padėti, jiems reikia pritaikytos regioninės strategijos. Ta regioninė strategija turi sudaryti vairios dalis, kaip pavyzdžiui, naujų e, e, regioninių perspektyvų plėtojimas, taip pat um, pasinaudojimas tomis galimybėmis, kurias suteikia pasaulinė rinka. Aišku, svarbu užtikrinti ir nuoseklumą, tvarumą. Uh, taip pat aplinkos apsaugą. Tos, tokiuose pramoninėse regionuose dar ne visai e, susidorota ir su praeitimi, tarkim, kalnakasybos praeitimi. Tarkim, mano atstovavime regione sunku e, kažką tai pastatyti, e, kasant duobę pamatams, neaptikus kokios nors bombos iš uh, uh, antro pasaulinio karo. Tokie plotai negali būti panaudoti pramoniai. Ir tai yra dar vienas iššūkis aplinkos apsaugai. Na ir dar e, norėčiau paminėti ir klasifikacijas. Aišku, reikia investicijų, tačiau reikia ir atitinkamai apmokytų darbuotojų. Būtent e, tokių kvalifikacijų darbuotojų, kurių reikia regionų plėtrai. Rinkdamas pranešimą savo iniciatyvą, aš buvau susitikęs su įvairiais specialistais iš komisijos. Šios dienos klausimas yra mūsų ankstesnių pokalbių rezultatas. Uh, Aš daug įkvėpimo pasisėmiau už tokių susitikimų. Tikiuosi, kad e, ir šios dienos diskusija duos daug naudos ateityje. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Nežinau, ar Karima Deliai jau norėtų šitą pasakyti, bet jeigu taip, tai prašom. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pagristai sakote, šis pranešimas yra e, gyvybiškai svarbus e, šiuo laikotarpiu. E, šiandien, turbūt žinote, Europos lygmens pramonė vis silpsta. Todėl reikia keisti veiklos kryptį ir tai daryti netidėliojant. E, turime ieškoti efektyvaus sprendimo, kuris e, būtų atsakas į visas krizės problemas - ekonominę, socialinę, e, ekologinę ir politinės valios krizę, nes valstybės, valstybėms reikia pramonės politikos perorientavimo Europoje. Viena iš pagrindinių priemonių, apie kurią mes turėtume galvoti, ir kuri būtų susijusi su pramonės perorganizavimu, yra e, energetinė ir ekologinė kaita. Mes šiandien puikiai žinome, kad e, mes e, susidurime su rimtu iššūkiu. Jo reikėjo tikėtis. Ekologinės problemos. Mes esame už jas atsakingi savo kaiminystėje, bet mes negalime apsiriboti tik savo sienomis. Pateiksiu vieną pavyzdį. Puikiai žinote, kad šiandien trūksta e, realaus mokymo galimybių ir priemonių e, energetikos e, pramonės šakoms pakeisti. Ši ataskaita būtų labai aiškus ženklas, tarsi gairės, rodančios, kaip reikėtų tai daryti. Kalbate apie finansavimą. Finansavimas yra esminis dalykas ir šiame pranešime mes taip pat turėtume sukurti e, ekologiško fiskalumo e, veiklos būdus ir turėtume ieškoti galimybių finansus efektyviai panaudoti visoms pramonėms šakoms, kurioms grėsia žlugimas ir kurioms reikia esminio persitvarkymo socialinių, ekologinių ir ekonominių požiūrių. Ačiū, ponė Hubner. Uh, am... Labai ačiū. Aš suprantu, kad dabar suteiksim žodį Europos komisijai, o po to toliau padiskutuosime. Ponas Klaus Šulce. Ah, you, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Matau, kad uh, PowerPoint uh, skaidrių nėra parengta. Todėl aš e, net jų jums nematant e, išsakysiu, ką norėjau. Nebus jokių sunkumų. Pirmininkė, kodėl nėra tų skaidrių? Turėtų jos būti. Ar kas nors sprendžia šią techninę problemą? So Bus tos skaidrės parengtos, bet galit pradėti be jų. Aš manau, kad e, svarbiau būtų parengti skaidrės pono Soblens e, prezentaciją, nes jį papildys manąją. Taigi, pirmiausia, mes sveikiname šią e, parlamentaro gairio iškeltą iniciatyvą ir man labai įdomus e, jos rezultatas. Mūsų nuomonė pirmiausia čia yra pabrėžiama, kad reikia labiau e, integruotai vertinti pramonės atsinaujinimą ir sistematingai. Mums reikia e, E, užtikrinti skirtingų politikos rūšių nuoseklumą ne tik ES lygmenių, bet ir valstybių narių bei regionų lygmenių. Labai svarbu e, išsiaiškinti, kas yra pramoninio atsinaujinimo ekonomikos pertvarkymo variklis besikeičiančiame pasaulinėme kontekste. Ar e, senieji receptai dar pasiteisina, ko reikia krizės laikotarpiu. Ir būtent e, Apie tai mes Europos komisijoje kalbame pastaruoju metu ir e, tai svarstume rengdami struktūrinius fondus kitam e, e programa, programiniam laikotarpiui. Europos 2020 strategijoje yra pateikta labai daug svarbių pasiūlymų. Ir mes čia konkrečiai norėtume išskirti, kaip regionai gali ieškoti naujovių, ar tai būtų buvusiai pramoniniai rajonai, ar periferiniai regionai, ar kaimo regionai, ar miesto regionai pagrindinis dalykas visiems jiems dabar yra išmani specializacija, protinga, moderniška modernizacija. Dabar aš norėčiau Jums trumpai pristatyti išmanios specializacijos, mass specialization koncepciją ir pabandysiu paaiškinti, kaip regionai stengiasi pakeisti savo regionų plėtros strategijas ir kaip E, nori jas pritaikyti ekonominiams pasikeitimams ir pramonėms atsinaujinimui. Taip pat aš trumpai Jums priminsiu politinės gairės, kurias esame parengę ir paskelbę per pastaruosius dviejus metus. Jau turėjote galimybę per e, paskutinį turbūt e, komiteto posėdį išklausyti mano kolegos, kuris paaiškino, kaip išmani ir subalansuota ekonomikos plėtra e, gali e, E, egzistuoti. Mes e, e, stengiamės padėti valstybėms narėms ir jų regionams parengti geras programas išmaniai specifikacijai. Taigi, pirmoji skaidrė. Išmanioji specializacija yra viena iš atraminių atsinaujinimo sąjungos iniciatyvos koncepcijų. E, valstybės narės regionai nepakankamai skiria prioritetų e, investicijoms pagristoms žiniomis ir nėra labai aiškiai pasakyta, ir, kokie yra pagrindiniai regiono pranašumai, kur regionas galėtų pasiekti daugiausia. Čia mes kalbame apie konkurencinius pranašumus. Kiekvienoje valstybėje, regione ir mieste turi būti sukurta strateginė vizija, kaip, gali, kaip tas miestas ar regionas galės įsilieti į globalę e, aplinką. Tam reikia inovacijų ir reikia aiškiai nustatyti prioritetus ir labai aktyviai tarti su visomis suinteresuotomis pusėmis. Taigi tai yra pagrindiniai šios koncepcijos e, supratimo elementai. Kaip žinote, mes e, įvedėme e, E, specialias sąlygas struktūrinių fondų panaudojimui, ypač mokslinių tyrimų, inovacijų kūrimų e, srityje. Mes turėtume maždaug 100 e, milijardų eurų paskirti šiam tikslui, kaip kad pasiūlyta Europos komisijos kitame finansavimo plane. Ir e, tos lėšos turės būti panaudotos per išmanius, išmanesias specializacijos strategijas. Tai leistų tarsi atgaivinti regiono ekonominę bazę ir panaudoti kapitalą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip prisidedant prie Europos 2020 strategijos įgyvendinimo. E, pristatysiu, kas yra daroma pačioje Europos komisijoje. Labai svarbu pasakyti, apie ką mes svarstome dabar. Mhm Kila klausimai, kas šiais laikais yra ekonomikos augimo varomoji jėga? Kokia yra e, regionuose per pasarosius 25-30 metų sukaupta patirtis? Kaip mes galime pakoreguoti pramonės veiklą, ypač senuose industriniuose regionuose? Tai būtų labai geri pavyzdžiai, ypač kai galvojame apie klasterinės struktūras ir panašiai. Taigi, ta mūsų iškelta koncepcija yra pagrįsta naujų konkurencingumo supratimu. Aš norėčiau čia pabrėžti, kad neseniai ESBO patvirtino tą mūsų koncepciją. Europos ekonomikos e, bendradarbiavimo ir plėtros organizacija e, pradėjo kalbėti apie E, naujus augimo šaltinius, e, naujovišką industrializaciją ir panašiai. Galiu pasakyti, kad prieš pat kalėdas buvo paskelbta SBO ataskaita, kuri buvo pristatyta čia Briuselėje klausant trims komisarams. Ir tas pranešimas vadinasi inovacijų e, varomas ar stumiamas ekonomikos augimas regionuose išsamiosios specializacijos vaidmuo. Jums pateiksiu E, nuorodą į šį puslapį ir jūs detalesnį informaciją ten galėsite rasti internete. Arba regionų generalinėme direktorate e, tą patį galite rasti. Arba išsamiosios specializacijos strategijos aprašyme. Svarbu pabrėžti, kad mes naudojamės inovacijų plačiuoju apibrėžimu. Kalbam ne tik apie technologijas inovacijas, bet ir apie kitokias, ne tik mokslinių technologijų naujovės, bet ir paslaugų naujovės, organizacinės naujovės. Yra labai daug neišnaudoto potencialo. Pagalvokite, pavyzdžiui, apie paklausos stiprinimą per e, naujoviškus viešuosius pirkimus. Pagalvokime apie naujoviškas viešasias paslaugas. Tas savokas mes nuolat akcentuojame ir propaguojame per visokiausias savo knygas. Pavyzdžiui, kai teikiame gairės turizmo sektoriui, kūrybiniam sektoriui ir panašiai. Išsamioji specializacija nesako, kad reikia akcentuoti tik aukštasias technologijas. Kiekvienas regionas turi vertinti savo augimo potencialą. Ir jūs patys turite nuspręsti, kam skirsite daugiausiai resursų per artimiausius penkerius ar dešimt metų. Turite susikurti viziją, kuri būtų suderinta su jūsų vietovės suinteresuotomis pusėmis. Taigi iš esmės mes peržiūrime tai, kas jau yra padaryta regionų politikoje, įtvirtiname tai, kas jau yra pasakyta, bet tarsi sugriežtiname visus keliamus reikalavimus. Galiu pasakyti, kad pagal išsamę specializaciją, e, e, tarp kitko iš pradžių buvo pakviestas ekspertas, kuris pakalbėtų apie naujasias technologijas, bet jis negalėjo ateiti. Taigi mūsų išsamių specializacijų uh, E, kontekste yra kalbama ir apie pagrindinės įgalinančias technologijas. Šioje skaidrėje labai aiškiai matote. Aišku, informacijos komunikacijų technologijos čia yra pats svarbiausias dalykas. Čia aš šiame siaurame apibrėžime jų nepaminėjau. Tačiau tai, ką aš čia įvardinu, yra mažų ir vidutinių įmonių augimo katalizatorius. E, arba įmonė turi kurti naujoves, arba jį numirs šiais laikais. Šiek tiek daug informacijos jums apie tai pateiks Kristian Soblins. E, KET pagrindinės e, įgalinančios technologijos yra regionų plėtros variklis. E, jos neturi apsiriboti tik pamatiniais tyrimais ir mokslinio tyrimų infrastruktūra. Todėl kitam programiniam laikotarpiu mes numatome galimybę mažas ir vidutinės, mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti uh, daugiau galimybę pasinaudoti KET, pasinaudoti testavimo produktais ir metodais. Jūs e, reglamente apie tai e, matėte labai aiškiai surašyta ir konkurencijos generalinėme direktorate mes aptarėme, kad e, apie KET reikėtų kalbėti ir kuriant modernizavimo strategijas ir planus. Uh, E, labai svarbu, kad mes nenustatytume tam tikrų ribų ir kad nežabotume ket plėtros ir naudojimo. Mes suprantame, kad jeigu taip nebus, labai daug svarbių technologijų vietoj to, kad pasiliktų Europoje, išeis į Kiniją ir Junktinės Amerikos valstijas. Kitas svarbus elementas yra išorinis regionų bendradarbiavimas. Ir čia labai svarbus e, terminas yra Europos teritorinis bendradarbiavimas. Išsamios specializacijos strategijos nėra regionų vidaus strategijos, kurios pagreitintų e, trigubą e, bendradarbiavimą. Jis turi leisti žmonėms e, e, pačiame regiono viduje būti konkurencingesniems ir novatoriškesniems. Tačiau Taip pat yra labai svarbu suvokti, kad reikia sukurti regiono viduje kritinę papildomų žinių masę. Ne kiekvienas regionas gali investuoti į absoliučiai viską, toli gražu jau tai yra e, išeikvota. Kiekvienas regionas turi specifiką ir mes turime struktūriškiau, sistematingiau, stiškiau koordinuoti finansavimą ir susikurti strateginę viziją, kaip e, E, sukurti pasaulinio lygio konkurencingus klasterius ir atskirus regiono veikėjus susijęti su e, papildomomis e, išmaniosiomis specializacijomis. Šiame kontekste ES regioninis bendradarbiavimas įgauna naujos reikšmės, nes reikia kurti mano minėtą į klasterių bendradarbiavimą, platformas įdėkti ir uh, ES lygių turime sukurti darbo tvarkę naujovėms kartu su inovacijų partnerysėmis ir panašiai. Mes tikimės, kad ES valstybės narės ir teritorinio bendradarbiavimo atitinkami komitetais išvelgs mūsų pasiūlymus, lengdami e, savo planus. Pavyzdžiui, jis sustiprins tarp regioninių klasterių kūrimo darbus ir įtrauks aktyviau privačius veikėjus, kurie e, leis stipresnius ir konkurencingesnius e, pramonės klasterius e, sukurti. Dabar mes kaip tik rengiame gairės, palaikydami e, ryšį su įvairiais specializuotais komitetais. Tikimės, kad e, mūsų gairės bus įvertintos plačiau ir bus pritaikomos plačiau. Taip pat norėčiau e, e, paminėti ateities. E, E, veiklos ryčių ir atsinaujinančių ekonomikos augimo galimybių nustatymą iš apačios į viršų. Nebegalime sakyti, kad strategijų ar planų nustatymas yra tik tai valstybės administracijos rankose, kad viskas gali būti primesta iš viršaus į apačią. Net, net administracija viena turi nuspręsti, koks yra potencialas. Procesas turi būti interaktyvus. Privatus sektorius, įvairios kitos suinteresuotos pusės, pavyzdžiui, universitetai, mokslinių tyrimų institutai e, gali dalyvauti siekdami e, pateikti savo pasiūlymus, savo darbo atvarkę, savo pasiūlymus investicijoms. Taip mes sukursime visiems bendrą viziją. Didelė dalis to finansavimo būtų tam ir skirta, bet e, reikia netidėliojant sukurti kritinę uh, galimybių masę, suprasti, kas regione yra naudingiausia ir tam skirti būtent finansavimą. Šiuo požiūriu išsamus, išmanus specializavimas gali būti traktuojamas kaip pramonės politikos speciali atnaujinimo metodika, sutelkiant dėmesį į pramonės atnaujinimą ir naujas e, veiklos rūšis. E, naujoviškose sektoriuose. Taip pat reikia horizontalios politikos koordinavimo, įtraukiant įvairiausias politikos rūšis - mokslinių tyrimų, technologijų, pramonės, regionų, kaimų plėtros, darbo rinkos, aplinkosaugos politiką. Reikia geriau koordinuoti skirtingas politikos rūšis. Negalima sakyti, kad e, plėtros politika gali būti sukurta viename departamente, nepasitarus su kitais ar su kitomis ministerijomis, kurios visos yra labai svarbios, e, kuriant e, e, tokias strategijas. Šiandien aš norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra urbanistinis šio darbo matmuo. Dėja, mūsų kolegos iš miestų plėtros direktorato negalėjo čia ateitis. Bandėm pasikviesti, bet šiuo metu yra tiek veiklos, kad jie visi yra užsijėmę ir Europos parlamente turi daug kitų įsipareigojimų ir kitur. Todėl uh, Aš e, jiems pažadėjau e, pristatyti išmanėją specializaciją ir miestų plėtrą jų vardu. Labai trumpai tą padarysiu ir netrukus pabaigsiu savo prezentaciją. Taigi išmanioji specializacija dabar yra taikoma regionams, bet ji yra labai svarbi ir miestų plėtrai. Aš norėčiau pabrėžti, kad uh, miestai e, gali tarnauti kaip žinių bazė visam regionui. E, jie gali būti susėti su strateginės vizijos kūrimu ir resursų geresnių paskirstimu. Ypač tai pasakytina apie industrinius miestus. Europos komisija nuo pat bendrijos iniciatyvos pradžios e, skatina platesnį požiūrį į miestų sutelkimą. Ir kalbama ne tik apie ekonominę kaitą, bet ir apie visą eilę kitų svarbių e, veiklos sričių susijusių su miestais, pavyzdžiui, nuskurdė region, e, miestų rajonai, e, socialinis būstas, miesto atgyvinimas ir panašiai. Miestuose, kaip žinia, koncentruojasi ir problemos, ir galimybės, bet mes, kalbėdami apie urbanistinius planus, negalime pamiršti, kad miestai atlieka strateginį vaidmenį ir tai atliks ateityje. Todėl išmanioji specializacija gali padėti tėti miestams susikurti tarsi naują metodiką, naujas priemonės e, planavimui, programavimui patobulinti ir ekonominiams pokyčiams e, e, išjudinti miestuose. Per kitą programavimo laikotarpį bent 5 procentai šiam tikslui yra skiriama ir kalbam apie integruotą požiūrį integruotas urbanistinis požiūris. Pagal jį mes e, miestus raginame kurti išmanesias e, specializacijas, bet nesakome, kad tos jų veiklos priemonės turi būti per daug kompleksinės, per daug sudėtingos. Bet jeigu miestai, ypač metropoliniai miestai, nori pasinaudoti išmanėją specializaciją kaip savo veiklos priemonę, tai mes juos tik sveikiname ir siūlome tai daryti. Kaip matote, yra labai daug uh, E, sąsajų, sinergijų tarp to, ką mes darome urbanistinėse teritorijose ir to, ką mes darome e, regionų lygmenių siekdami sukurti geresnės inovacijų strategijas. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad išsamioji specializacija yra metodika ir koncepcija, kuri pasiteisina visose regionuose, taip pat gali gerai e, veikti e, miestuose, ar tai būtų industriniai regionai, ar e, kaimo teritorijų apsukti regionai. Ką mes šiuo metu darome ir tai jums parodysiu kitoje skaidrėje. Mes dirbame su gana daug regionų, labai intensyviai, labai tiesioginiai ryšiai yra palaikomi ir anksčiau jų taip yra buvę. Ir e, išsamiosios specializacijos platforma prieš kelias metus leidžia mums tai daryti. Šioje skaidrėje matote. Ryšius pirmininkė Aš matau, kad man raudona lemputė užsidegė. Turbūt reikia, kad kažkas lėčiau kalbėtų, greičiausiai jų. But, but Taip, aš kalbu per daug greitai, bet aš labai atsiprašau, nes nenoriu, kad per daug jūsų laiko išeikvočiau. Taigi, trumpai ši skaidrė. Matote, kiek pastangų yra dedama, kad e, išsamiųjų specializacijų strategijos būtų e, E, taptų realybę ir matome, kas bus daroma per kitą struktūrinių fondų laikotarpį. Kągi daro išsamių specializacijų platforma? Daugiau negu e, šimtas regionų, 17 e, valstybių narių užsiegi savo platformos būsinė yra Sevilijoje, bendradarbiaujame su kitu Europos komisijos generaliniu direktoratu, kuris vadinasi Bendras mokslinio tyrimų centras. Mes organizuojame e, vadinamosius kolegų e, peržiūros darbus, e, padedame e, regionams organizuoti savo veiklą, e, siūlome ekspertų pagalbą, gana daug ekspertų apžvalgų, peržiūrų yra daroma. 15 sutarčių yra sudaryta, kai ekspertai vyko į skirtingus regionus ir padėjo e, vietos administracijai įgyvendinti ar pasirenkti e, išsamiosios specializacijos regionų strategijų gyvendinimui, e, parengimui. Štai čia yra visa eilė išsamiosios specializacijos gairių, E, įvairūs temos juose aptariamos, todėl aš manau, kad jeigu jūs pažvelgtumėt, pavyzdžiui, į gairę, kuri vadinasi universitetų susijimas su regionų plėtra, tai e, pamatytumėt, e, kaip jie yra susijusius, pavyzdžiui, kultūrinės ir kūrybinės pramonės raida ar kitomis gairėmis. Socialinės inovacijos vadovas greitai bus paskelbtas. Taigi, kalbant apie gairės, apie e, geros praktikos pristatymą, Aš galiu pasakyti, kad mes esame labai gerai pasirengę būsimajam programiniam laikotarpiui ir aš tikrai tikiuosi, kad išsamiausios specializacijos um, koncepcija bus suvokta kaip varomoji jėga e, pramonės pertvarkime, ypač senuosiuose industriniuose regionuose. Mes galime įvertinti praeities klaidas, galime pasimokyti iš jų, galime žvelgti į ateitį. Aš manau, kad mes esame padarę mums tenkančius namų darbus ir remiame visus pastangas šioje srityje. Čia aš baigsiu savo pasisakymą ir perduosiu žodį kitam kalbėtojui. Ačiū uždėmesi. Your, uh, Labai ačiū Jums už Jūsų pristatymą ir atsiprašau, kad aš nepristačiau jų pono Kristijano Soblenso. Jisai yra Europos vystimos agentūrų asociacijos atstovas. Ir a, tikiuosi, kad jūs per 10-15 minučių pristatysite tai, ką norite pasakyti. Ačiū, gerbėmėjai parlamento nariai. Tiesiog noriu jums a, papasakoti šitą suteikti peno mąstymui. Turiu dešimt skaidrių ir manau, kad remintis mažom vidutinėm įmonėm pabandysiu papasakoti, su kokiais iššūkiais yra susidurima regionuose, ar reikalingos kažkokios naujos įmonės remiančios param, pagalbos paslaugos pagal šį vadovą. Taigi, šiandien visuose sektoriuose stebime įmonės turto vertės suskaldimą, nes e, dabar mokslinius tyrimus galima vykdyti bet kur, galima dirbti bet kokiuose rinkose. Tačiau svarbiausias dalykas, kad įmonė išliktų patraukli ir galėtų gauti pelną. Todėl, jeigu mes norime paskatinti veiklą regionų lygių, reikalinga ne tik tai užtikrinti inovacijų galimybės, bet taip pat turėti priemonės, kurios leistų atskleisti įmonės gebėjimus. Taip pat reikalinga padėti įmonėms teikti kurti paslaugas, socialinės ar kitokias ir mobilizuoti jas veikti um, siekiant tų tikslų, kuriuos esame numatę. Nes faktiškai geriausias principas šiuo atveju būtų daryti tai, ką geriausiai mokam. Šioje skaidrėje tai yra įmonių sumuštinio teorijų, konkurencingumo sumuštinio teorijos principas, bent aš taip jį vadinu. Yra daug dalykų susijusių su korencingumu. Pirmiausia, tai aišku prekės ženklas, gera reputacija, bet yra ir mažos, mažos sąnaudos. Šis skaidrė atspindi padėti prieš dviejus metus. Ir viduryje, kaip matote, nelabai daug kas yra BMW viršuje, kai kurios kompanijos apačioje, bet žiūrint regionų būdu ar Bavarija, ar Cambridge'as, ar pietiniai regionai, tai būtų uh, reikalinga galvoti, kur galėtų įmonės veikti ateityje - Lorence, Valonijoje, ar įmonės plėsdamos savo rinkas ir e, stiprindamos konkurenciją turėtų ieškoti savo nišos rinkoje ar bandyti e, panaudoti kitas priemonės. Todėl kyla klausimas vėlgi pagalbos įmonėms priemonių. Europoje labai daug pinigų yra skiriama uh, mokslui, moksliniams tyrimams, tačiau tų tyrimų nauda rinkai labai labai nedidelė. Jeigu pažiūrėsime į biotehnologijas, nanotehnologijas, net ir saulės energijos rinką, tai mes pamatysime, kad rezultatai yra kur kas kuklesni, negu kad tos lėšos, kurios buvo investuotos iš šių sričių mokslinius tyrimus. Todėl ypač finansų sektoriuje ir uh, svarbu atkreipti dėmesį, kad moksliniai tyrimai patys savaime dar nieko nereiškia, reikalingas jų praktinis įgyvendinimas. Labai svarbus dalykas, kad visa tai tos žinios, kurios yra sukauptos rinkoje, turi galia, e, sukauptos turi galiausiai patekti į rinką, ne tik tai per mokslinius žurnalus. Mes aišku saugome savo žinias, bet kyla klausimas, o kasgi vertina tų žinių kiekį ar kokybę, kurios sukuria mokslininkai. Taip jas vertina rinkas, bet taip pat jas e, turėtų vertinti ir mažos bei vidutinės įmonės, nes būtent mažų ir vidutinių įmonių gebėjimas pasinaudoti mokslinio tyrimų rezultatais ir yra vienas iš gerų rodiklių. Aišku, galima labai įvairiai daryti, e, sukūrus kažkokį naują produktą. Galima jį tiesiog pateikti atviro šaltinio, pagal atviro šaltinio principą, arba pasinaudoti intelektinės nusavybės teisėmis. Ir kaip jūs matote, daugelis <clears throat> būtent ta tarpinė grandis tarp mokslinio tyrimo ir patekimo į rinką, jinai labai silpna. Kaip atpažinti verslumo proceso naujumą? Ar mes, ar regionai galėtų įvardinti dešimt įmonių, kurios pastaruojusiais metais investavo į tokias naujas technologijos rytis kaip robotika, nanotehnologijos. Ir ar jos parduoda tos produktus, tų naujų technologijų produktus. Mes dirbame tradiciniuose sektoriuose labai dažnai, mes naudojame CAT e sistemą ir labai aktyviai e, kai kurios įmonės naudojasi išorės paslaugomis kurios padeda padidinti našumą. Be to, jūs matote, kad kyla ir kitų klausimų. Ar yra bendrovių, kurios specializuoja savo profesinės paslaugas? Ir ar mažom ir vidutiniam įmonėm apsimoka užsiimti moksliniais tyrimais, ar jos gali tinkamai pasinaudoti paramos mechanizmais bandydamos tapti energingomis, veiksmingomis kompanijomis. Čia jūs matote grafinį vaizdą, kuris rodo, kad šiais laikais yra geriau investuoti į tarp klasterinį bendradarbiavimą, nes šiais laikais informacinės ryšių technologijos sudaro daugelio sektorių veiklos pagrindą, kaip ir mokslinių tyrimų. Tarp jų todėl pavieniui tikrai neįmanoma išgyventi ir reikalinga užtikrinti bendradarbiavimą regioniniu lygiu. O tai reiškia, kad galbūt regionų lygių bendradarbiavimas turi būti užtikrinamas tarp, pavyzdžiui, 20 klasterių. Kitas dalykas, kad reikia stabdyti regionų segmentavimą ir yra nemažai iššūkių. Vienas iš jų. Mes nekartą girdėjome, kad mažos ir vidutinės įmonės kūrė darbo vietas ir yra ūkio augimo variklis. Bet tai ne visiška tiesa. Anaip tol ne visos įmonės tą gali padaryti. Ir tikrai nereikia kalbėti, kad mažos ir vidutinės įmonės tą daro. Todėl paramą ir pagalbą reikia nukreipti tikslingai ir skirti toms, kurios yra pajėgios atlikti siekti tokių uždavinių. Daugelis regionų ar vietos valdžių, valdžios institucijų mano, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat galės paskatinti technologijų technologijas ir kurti naujas technologijas, tai irgi yra neteisingas teiginys. Taip, jos gali dėkti naujas paslaugas, jos gali užsiimti kai kuriomis sritimis, gal ypač e, paslaugų srityje. Dabar išvilgterėkite į šitą skaidrę. Yra, kiek yra novatoriškumo šioje skaidrėje. Šiuo atveju virukas nėra suinteresuota savo pagaminto produkto pagaminimu. Ir vis, mūsų versininkų viena iš problemų yra ta, kad ne visi suinteresuoti parduoti savo produktą. Todėl praktiškai ne, konkurencingumo požiūrių tokie atradimai nėra naudingi. Dar vienas dalykas, o kokiogi tipo pagalba ir pag, paramos priemonės reikėtų teikti MVI. Tikriausiai čia elementų gal per daug, bet jeigu jūs norite, kad pasisektų, reikalinga turėti savo komunikacinį tinklą ir aš pabandžiau jį sugrupuoti. Yra jūsų socialinės paslaugos, yra jūsų veikla už grinus pinigus, taip pat e, žinių kaupimas ir tinkama valdysena. Aišku, visada galima pasitelkti pagalbą tokias pagalbos priemonės kaip rinkodaros priemonės. Um, mokymas. Labai dažnai girdžiu, kad rizikos kapitalas uh, E, tiesiog e, yra nesėkminga priemonė, bet irgi nesakyčiau, kad tai teisinga. Tiesiog pasižiūrėkime, kaip visą tai veikia. Jeigu rizika per didelė, verslas neinvestuoja į tokią sritį. Ir galbūt būtent dėl tos priežasties turėtų būti teikiamos skirtingos paslaugos, pavyzdžiui, geresnės, e, kokybiškesnės konsultacijos intelektinės nusavybės teisų klausimais ir panašiai, tam, kad e, verslininkai būtų pasirengę dirbti su investuotojais. Dar vieną dalyką, kurį noriu pažymėti, yra tai, kad dabar yra parašyta gal 30 ar 40 knygų, kaip sukurti antrą silikono slėnį. Bet galbūt pats regionas negali sukurti tokio žinių centro, bet gali kitų žinių centrų patirtimi ir produktais pasinaudoti. Viskas priklauso nuo informacijos rautų, kurie apima ne vieną, bet kelis ar keletą regionų pavyzdžiui, Marė Kuri e, premija arba Erasmo programa kaip tik yra tam skirta. Bet noriu paklausti, kas iš jūsų dalyvavote e, konferencijoje, kurioje buvo įteikiamos Mari Kuri premija ir paskiau grįžę į savo regioną pabandėte įdėkti, ką nors iš to, ką išgirdote konferencijoje. Yra gyvairios būdai, yra mugės, yra galimybė atitinkamai sutvarkyti klasterius, renkti naujų technologijų pristatymus. Aišku, kalbant apie technologijas, tai šioje srityje pagalba tikrai yra esminis dalykas. Bet to galiausiai galima pasirinkti keletą įmonių, kurios pajėgios konkuruoti eksporto rinkose. Galiausiai, kokiu reikėtų vengti spastų? Pirmiausia, tai egzistuoja atotrukis tarp uh, pasiūlos ir paklausos. Antras dalykas, reikia siekti pertvarkymo, o ne paprasto perėjimo. Mes dažnai matome, kiek milijonų eurų išleidžia ES, visi tarsi patenkinti, bet e, tai tiesiog yra pinigų perkelimas iš vienos kišenės į kitą. O kas toliau? Toliau, kapitalo įgyjimas. Taip yra uh, rizikos draudimo fondai, rizikos kapitalas, bet ką tai reiškia? Uh, Mes nežinome. Mes, bet to, dar vienas aspektas. Mūsų organizacinės struktūros per daug orientuotos į centrą. Mes per daug vadovaujamės įvairiais politiniais sumetimais. Kitas trūkumas. Trūksta a, koncentracijos į ilgalaikės perspektyvos tikslus. Mes labai dažnai apsiribojame trumpalaikiais tikslais, o tai aktualu, a, tai, tai blogai. A, rengiant naują programavimo laikotarpį. Mes labai dažnai pasirenkame subsidijų kelią ir mes per mažai išmanome valdysenos ypatybės. Taigi, tą galėčiau pasakyti. Svarbiausias dalykas, kad reikia pereiti nuo fragmentacijos prie labai tikslinės segmentacijos ir labai tiksliniai nukreipti paramą, pasirenkant reikalingas priemonės. Pirmininkė, ačiū. Dabar galime pradėti diskusiją. Pirmasis pasakys, pasisakys panas Lambert Faristeroj. Taip, aš kalbėsiu labai trumpai, nes man regis šiuo metu mes tik tai brendame į gilius vandenis. Ir ataskaita, kuri yra pateikta, yra labai įdomus dalykas susijęs su regionų politikai kaip ir ES pramoninių rajonų regioninės strategijos. Mes išgirdome įdomios informacijos ir klausimų be to, kokiomisgi priemonėmis galėtume pasinaudoti. Man atrodo, regionų komitetas atsiduria kažkur tarpe komisijos narys Tajanė tik ką pristatė strategiją pramonės rajonams ir labai būtina tą strategiją įgyvendinti. Kitas dalykas yra ITRE komitetas, kuris suformulavo inovacijų sąjungos politiką. Todėl iš tiesų mes vadovaujamės itin integruotinų požiūrių. Bet galiu pasakyti, kad po keleto savaičių pirmoji ITRE komisijos delegacija vyksta, vyks į Seviliją tam, kad išanalizuotų tai, ką mums pranešėjas pristatė prieš keletą minučių. Taigi galvojant apie skirtingų politikų arba skirtingos politikos sryčių suartinimą per naująjį programavimo laikotarpį reikia, kas yra akivaizdu, suvokti, kad išmani specializacija yra būtina sąlyga. Ypač tais atvejais, kai valstybė sudaro partnerystės susitarimus ir pradeda renkti savo veiklos programas. Neabejoju beveik, kad visos tokios valstybės gali per saliginai trumpą laikotarpį pradėti veikti naujųjų trijų sąlygų pagrindu. Aišku, kai kalbame apie keliarių metų laikotarpį, e, visada suvokiame, kad požiūris ir svertai, kuriuos naudojame, yra labai įvairialybiai. Pranešime buvo pasakyta, kad informacinių ryšių technologijų sektorius turėtų būti plėtojamas visose regionuose? Manau, kad taip. Kitas dalykas - kūrybiška pramonė. Irgi geras dalykas ir labai gerai, kad parlamentas šiais klausimais užėmė savo poziciją ir yra pajėgus svarstyti patikslinimus bei pakeitimus, nes jie savo ruoštų svarbus regionų plėtrai. Šiame pranešime mes galime iš tiesų apriepti įvairiausius aspektus ir manau, kad reikėtų kitą kartą komitete pakalbėti plačiau apie specializaciją. Planuojančių metų darbus mes turėtume įtraukti ir klausimą specializacijos klausimais, tam, kad pranešimas labiau susikoncentruotų ties pramoniniais rajonais ir artimiausios perspektyvos uždaviniais. Tai labai svarbu. Ačiū toliau Karima Deliu. Dėkoju už e, tokį pristatymą. Aš e, nemanau, kad e, Europos regionai tampa silikono veliai, silikono slėnių. Aš manau, kad mes turime savo specifiką, savo kultūrą, savo tradicijas ir jas visas reikia išnaudoti, e, atremiant didėjančią konkurenciją ir išliekant konkurencingiems. E, tiesiogiai negalime sugriauti to, ką gali regionai padaryti vietos lygmenių, todėl aš labai aiškiai noriu pasakyti, nenoriu, kad mūsų regionai taptų silikono slėnių. Aš norėčiau, kad mūsų regionų politika perorientuotų realiai e, pramonės politiką ir e, leistų jai atremti dabar iškylančius iššūkius. Pirmiausia, e, iššūkį suformuočiau taip. Europos iškesamojo kūro ištekliai yra labai skurdus, labai nedaug. 60 milijonų eurų per metus E, mes e, netenkame, nes reikia importuoti atsinaujinantį kurą ir e, mes turėsime pasirūpinti, kad e, didžiosios naujos, naujai iškylančios ekonominės šalis mūsų neplenktų. Taigi, kai kalbame apie regionų politiką, konkrečiai turėtų būti nuspręsta investuoti į ateities sektorius, o ne į tai, kas e, vyks įmonėse po dviejų ar trijų metų. Mes turime investuoti į įmonės, kurios veiks po 20-30 metų. Klimato atšilimo klausimą mes automatiškai negalime išspręsti, ar kitų yra problemų, kurių negalime išspręsti, bet mes turime nukreipti regionus teisingą kryptimį, kad jie siektų europietiškų tikslų, klimato e, problemų sprendimų ir panašiai. Jūs minėjote automobilių sektorių, pavyzdžiui, arba e, skirtingose dosėje jūs parodėte, kad čia negalima perėti prie kitokios pramonės, prie tokių automobilių, kurie, pavyzdžiui, e, nebeterštų e, mūsų atmosferos CO2. Šiandien Um, tai galime padaryti stiprindami viešai transportą ir panašiai, arba kurdami ekologiškus automobilius. Taigi ta specializacija, kad ji būtų išmani, pirmiausia, turi išskirti inovatoriškus sektorius kaip prioritetinius. Jūs teisingai tą pastebėjote. Turime investuoti į ekotechnologijas, kurios šiandien nėra ES bendrosios politikos, pramonės politikos centras. Kitas dalykas. Aš manau, kad ši pramonės revoliucija neįvyks ir nepasiteisins dėl jau žinomų priežasčių. E, pasikeitimai bus įmanomi tik tada, jeigu mums pavyks sukurti regionų lygmenių e, realų specifinį raidos e, E, metodą, stilių. ES piliečiai, gyventojai turi pirmiausia turėti darbo ir apie tai mes turime e, nedelsdami kalbėti. Todėl aš noriu Jums pateikti klausimą. Šiandien e, mes atliekame tarsi teritorinę diagnostiką, bandome išsiaiškinti, koks regionas kokią pramoninę galę turi. Bet kokie rodikliai šiandien yra svarbiausi, Kaimo terijonų poreikiai nėra tokie patys kaip miesto regionų poreikiai. Kokie rodikliai šiandien gali parodyti, kas yra reikalinga? Aš manau, kad kiekviena valstybė turi atlikti savo regionų vadinamąją diagnostiką, kad mes išsiaiškintume aiškus poreikius, kokie, kokios ar viešosios paslaugos reikalingos, kokie iššūkiai iškyla. Ir, bet tie visi iššūkiai greit turi tiesioginės įtakos užimtumo lygiui. Nikos Chrysohelos. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική. Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų, dabar e, išsivystė e, labai svarbi diskusija apie pramoninę politiką. Aš norėčiau sutelkti dėmesį tik e, ties regioninės plėtros aspektu. Čia noriu paminėti du pramonės tipus. Visų pirma, tai yra tradicinę pramonę, susijusių su tradicinėmis problemomis. Na ir taip pat e, yra novatoriška pramonė, kurios poreikiai visai kitokie. Taip pat reikia pasakyti, kad e, kiekvienas regionas turėtų sukurti savo e, pramoninės plėtros modelį. Aišku, reikia palaikyti glaudų dialogą tarp įvairių partnerių. Uh, Man atrodo, kad ir regionai turėtų turėti sprendžiamąjį balsą dėl tokios plėtros. Dėl tradicinės pramonės. Ji šiuo metu susiduria su didžiulė krize. Ir toks e, tradicinės pramonės sektorius negali būti konkurencingas dabartinėme globaliame pasaulyje, dabartinėmis sąlygomis. Taip pat e, su tradiciniu pramonės sektoriumi e, glaudžiai susijusios ir aplinkos apsaugos problemos. Nemažai tradicinio pramonės sektoriaus įmonių užsidaro, nes negali įgyvendinti aplinkos apsaugos standartų. Taigi tokiam tradiciniam pramonės sektoriu reikėtų padėti tam, kad jisai persikurtų, atsinaujintų, atsižvelgtų į aplinkos apsaugos standartus. Čia nereikia pradėti visko nuo nulio, tiesiog reikia atsižvelgti į ateitį. Toliau dėl novatoriško sektoriaus. Čia manau, kad šiam sektoriu reikėtų geresnių teisės aktų. Pateiksiu pavyzdį. Tarkim, Europos parlamente mes e, daug kalbame apie pirminės medžiagas. Jos vėliau gali būti ir perdirbimos. Kitos uh, medžiagos yra iškastinės medžiagos. Tačiau galima naudotis ne tik iškastinėmis medžiagomis, bet ir perdirbtomis medžiagomis. Reikėtų skatinti e, tokią, tokias pramonės šakas, kurias perdirba, atnaujina iškastinės medžiagas. Mes esame nusprendę pagerinti ir mūsų laivus tam, kad jie mažiau e, terštų aplinką, mažiau naudotų kūro. Man atrodo, kad ir pramonės sektorius turėtų atsižvelgti į šias naujas normas. Reikėtų uh, perkurti laivų statiklas, norint sukurti tokius laivus, kurie kiek įmanoma mažiau išmestų į aplinką CO2 emisijų. Mes e, turime e, sustiprinti, paskatinti mokslinius tyrimus šioje srityje. Čia labai svarbu suteikti galimybės laivų statykloms ir planuoti į priekį. Tokiu būdu būtų galima praktikoje pritaikyti mokslinius tyrimus, kurie, e, tarkim, vyksta universitetuose. Taigi, svarbu, kad būtų apjungta e, įvairių veikėjų veikla, o taip pat ir įvairių regionų veikla, ypač pakrančių regionų veikla. Taip pat kiekviename regione reikėtų atsižvelgti ir į socialinį kapitalą, įvertinti kiekvieno konkretaus regiono privalumus ir trūkumus. Tikrai nereikėtų uh, imtis tokių veiksmų, kurie pažeistų kažkokio regiono uh, ypatumus. Jan Olbrecht. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą. Ar galima būtų gauti e, kalbėtojų naudotus dokumentus elektroninę formą, skaitmeninę formą? Ir dar vienas klausimas. Ar būtų galima parengti žodinėlį mūsų komitetui su vairiais sutrumpinimais? Aš, tarkim, nežinau tų visų santrumpų. Uh, O žvelgdamas į skaidrę suprantu, kad man yra tik, žinomi tik du ar trys sutrumpinimai, kiti nežinomi. Man būtų labai gerai uh, suprasti, apie ką jūs kalbate. Ypač, kai mes kalbame apie tam tikras išmintingasias specializacijas, ten yra tikrai daug uh, sutrumpinimų, bet būtų gerai sužinoti, ir ką jūs reiškia. Uh, Na ir dar viena pastaba dėl tų išmaniųjų specializacijų. Smart specializations. Būtų e, įdomu gauti ir EBPO tyrimų rezultatus. Taip pat e, išgirdome ir jūsų požiūrį reiškia tas smart, išmanusis? Tai reiškia, kad tai yra tokia sistema, kuri yra lengvai valdoma, kad galima prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios situacijos. Kyla klausimas, klausimas, ar tokios sistemos tikrai yra gerai valdomos, lengvai valdomos. Man atrodo, kad turėtumėm paaiškinti iš tikrųjų, kuo skiriasi tos specializacijos, išmaniosios specializacijos nuo ankstesnių specializacijų. Ką reiškia išmanių specializacijų platforma? Norėčiau, kad mes, kaip teisės aktų kūrėjai, irgi pateiktumėm paaiškinimu. Ta turi suprasti ir regionai, ir įmonės. Kaip viską mes e, perkeltumėm į teisės aktą. Aš kaip pranešėjas turėjau nemažai progos klausytis diskusijų apie specializacijas, bet kaip mes tai galime perkelti į teisės aktus, bent jau įgyvendinimo aktus, bent jau kažkur tai. Ar vis dėlto yra tik tais kažkokios gairės, platformos, 2020 m. strategijos pirmas ramstis. Kalbame apie labai konkretų e, elementą. Aš suprantu, kokia idėja jis pagrystas, bet galbūt būtų galima tą idėją perkelti konkretų teisės aktą. Galbūt šis elementas galėtų virsti tam tikrą prievalę ar privalomų elementų. Iš tikrųjų, ta platformos idėja labai įdomi, galima keistis patirtimi. Aš žinau, kad miestai vykdo įvairias išmanesias iniciatyvas. Bet kas atsitiks uh, su naujaisiais struktūriniais fondais? Gal galite man paaiškinti, kur, kokiame, kokiose teisės mūsų idėjos uh, būtų atspindėtos? Ponas Manka. Ačiū, pirmininkė. Na, aš neketinau pasisakyti, bet e, išklausęs pristatymus supratau, kad ir aš noriu pasisakyti. Pateiksiu pavyzdį. 1997 metais, kai aš buvau išrinktas meru savo šalyje, aš e, bandžiau e, universitetus įtraukti visus miesto gyvenimo lygmenis Universitetai turi be galo daug žinių, tačiau tos žinios yra neišnaudojamos. Reikėtų, kad kažkas e, informuotų universitetus, kaip jie gali panaudoti tokias žinias. Tai turėtų būti daroma kiekviename regione. Šiandien e, jūsų pristatyta strategija, mano nuomonė, galėtų būti taikoma ne vien tik tais e, pramoniai, bet ir kitoms regioninės politikos rytims. Aš norėčiau pasiterauti, kaip jūsų atliktą analizę galima būtų panaudoti praktinėme darbe. Man atrodo, nepakanka apie tai kalbėti vien tik tais tarpusavyje. Reikia su, viską perkelti į teisės aktus, kuriais galėtų pasinaudoti regionai. Aš turiu tam tikrų abejonių, ar regionai um, patys savaime galėtų e, aktyviai dalyvauti. Mes e, turime jiems padėti. Grazie, Presidente. Io ho apprezzato. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai labai vertinu atliktą tyrimą. Manau, kad šis tyrimas e, tikrai gerai įsipaišo visą mūsų nagrinėjimą dosiją. Kalbėtojai rėmėsi šio požiūrio teoriniais elementais. Kalbėjo labai konkrečiai, aš tuo džiaugiuosi, bet pažvelkime į realybę, kokiais laikais mes gyvename. Tam, kad kažkoks tai reglamentas pradėtų veikti, turi prabėgti laiko, kažkoks reglamentas irgi turi būti paremtas konkrečiais tyrimais dosie. Jeigu to nepadarysime, tai atlikti tyrimai tai ir liks tik tais teorija. Kaip kad sakė ponas Van Risteroj, mes turime atsižvelgti į reali realybę. Turime atsižvelgti į konkrečių e, regionų realybę ir pasižiūrėti, kaip E, galima pasinaudoti turimomis žiniomis. Man atrodo, kad šiame dosije reikėtų ir atskiro skyriaus, kur būtų kalbė, kalbama apie tai, kaip e, atliktas tyrimas galėtų būti panaudotas kasdienėje veikloje, tame darbe, kurį turime atlikti kasdieną. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ekspertams, aš norėčiau pasakyti, kad e, po šio posėdžio pirmoji man galva atėjusi išvada buvo, kad mums reikia papildomo posėdžio, kad galėtume aptarti Europos komisijos pastangas, kurios jau porą trejato metų bandomos uh, įtvirtinti su daugybė regionų yra dirbta ir bandoma juos įtraukti į papildomą politiką ir um, įvertinti išsamiosios specializacijos, išmaniosios specializacijos galimybės. Taip pat norėčiau, kad būtų paaiškinta, ką daro Europos komisijos genera, regionų generalinis direktoratas, padėdamas regionams pasirenkti tai naujai politikai, e, kaip akcentuoja specializacijos ir inovacijos reikšmę e, naujoje politikoje. Ar tai, ką jūs darote, jūs vertinate kaip sistemos kūrimą? Ar tai yra regiono gebėjimų stiprinimas? Sureaguojant į globalų į kontekstą, tai yra e, netidėliotinos svarbos elementas Europoje. Naujieji konkurentai pasaulinio tiekimo tinkluose pastaruoju metu e, taip išsiplėtė, kad Europai reikia ieškoti naujų gebėjimų konkuruoti. Tai yra e, iš ankstinė salai prielaida ekonomikos augimą ir ES prisidės prie regionų pastangų e, stiprinti konkurencingumo gebėjimus, kurti darbo vietas, spręsti ekonomikos augimo problemas ir socialinės problemas. Tai yra labai rimtas iššūkis visai Europai. Aš suprantu naują diskusiją dėl pramonės politikos. Matau, kad pagal ją uh, regionų politikams yra būtina įvertinti gebėjimus prisidėti prie naujos pramonės politikos ir uh, uh, nukreipti pramonės politiką teisinga kryptimi. Aš esu labai dėkinga ponui Gairiui už tai, kad jis iškėlė būtent šį metmenį mūsų diskusijoje. Mes paprastai apie regionų indėlį į pramonės politiką nekalbame Europoje, o regionai tą geriausia gali padaryti, pirmiausiai vertindami savo pačių gebėjimus, pranašumus ir mobilizuodami visą potencialą. Tai gali būti kultūrinis, socialinis, technologinis, e, žiniomis, žiniomis pagrystas ir panašiai, kaip žinia, yra visa eilė tų gebėjimų, bet man susidaro įspūdis dabar išklausus kolegų reakcijų, kad diskusijos šią temą dar tik prasideda. Dabar mes jau turėsime tęsti šios temos svarstymą ateityje ir aš dabar norėčiau jūsų pirmiausia paprašyti, kad atsakytumėte pono Albrecht, Olbrechto klausimą, kiek mums reikia pakeisti juridinę bazę. O kiek mes čia kalbam apie tokius procesus, kuriems jokių teisinių pakeitimų, teisinių nuostatų nereikia politikoje. Mes dabar jau e, pasiekėme darybų vidurį ir jeigu jūs manote, kad e, vis dar reikia e, ir parlamento lygmenių šitą padaryti, keičiant teisinę bazę, tai galite tą daryti dabar, nes dar turim laiko, bet aš suprantu, kad Europos komisija laikosi kitokios pozicijos. Ir kalbame apie politikos e, potencialo mobilizavimą. Aš dėkuoju už šiuos komentarus. Ne viskas turbūt buvo kolegų išsakyta ir ne viską turbūt jūs galite atsakyti. Komisijos nariai atsakingi gali už tai atsakyti. Taigi klaus pirmiausia žodis ir paskui Kriščiai norės pridurti irgi turės galimybę. Paskui panas Gairis. Ačiū. Aš be abejo atsakysiu kartu su Kristijan. Dėl teisinio konteksto. Aš, žinoma, e, nesu kompetitingas atsakyti visos komisijos vardu, bet aš e, esu dėkingas už jūsų bandymus išsiaiškinti šios klausimus. Aš savo ruoštų dalyvauju išmaniųjų specializacijų kūrime ir propagavime. Du dalykus norėčiau išskirti. Pirma, ir tai yra naujas dalykas, turi būti nustatyta prievolė laikytis e, tam tikros griežtos metodikos. Neužtenka pasakyti, kad mes atlikome SWOT analizę ir pasiekėme tokių rezultatų. Jūs turėtumėt tą ir tą padaryti ir pasirašyti operacinę programą, veiklos programą ir mes tada turėsim lėšas atimiausiams septyniems metams. Kitas dalykas yra gebėjimų kūrimas. Tas faktas, kad e, tokia sąlyga dabar jau yra iškelta, regionai būti, nori būti geri mokiniai ir tenkinti sąlygas ir taip užsitikrinti tolesnės išlaidas. Reiškia, kad jie e, juridiškai yra įpareigoti e, pagal priedą su septyniais e, punktais, jų dabar neskaitysiu, tenkinti tam tikras e, gairės, tam tikras algės. Tos gairės yra labai ribotos, bet greta to, kas jau čia yra apibriešta, mes jau pradėjome išdavinėti tokias politinės gairės. Mes kalbame apie tai, kad reikia dirbti su šimtais regionų, kurie e, bendrarau su kitais regionais, vieni kitus vertina, žiūri, ar viskas gerai padaryta, ar yra sukurta reikalinga juridinė bazė, kad tuo pagrindu būtų galima sukurti veiksmingą veiklos programą ir būtų galima geriausiai panaudoti fondus. Mes žinome, kad e, gebėjimų kūrimo e, mechanizmai egzistuoja. Mes e, bendradarbiaujame su konsultantais. Žinote, kas yra daryta su inovacijos strategijomis praeitįje galime palyginti gairias su pagrindiniais tarptautiniais ekspertais ir užtikrinti, kad viskas e, ateičiai, ateičiai bus e, rasta geriausia darbo metodika. Aš galiu pasakyti, kad kurie regionai galbūt neturi galimybės e, savo lėšų skirti Jie kuria inovacijas išmintingai ir planavimo komitete galbūt visi bando susėsti ir gavę pinigų už inovacijas galvoti, kur juos panaudoti. Ir tada universitetas sakys, mums reikia DNR tyrimo mašinos. Ji kainuoja e, daugybę tūkstančių ar milijonų eurų. Kitas e, sakys, e, aš Ferrario gamykloje sukūriau naujovišką variantą ir jam reikės tiek ir tiek E, pinigų, kad galėtume atnaujinti po kelių mėnesių ir po kelių metų, nes technologinė pažanga vyksta labai sparčiai. Tai ar iš tiesų e, tokie pavyzdžiai gali būti patys geriausi? Reikia sukurti gerą strategiją, kad visos suinteresuotos pusės e, išskirtų pagrindinės aktualijas, kad inovacijos būtų aktualios savivaldybė ir panašiai. Mes būtume labai dėkingi, jeigu jūs galėtumėt ir toliau tuos klausimus su mumis aptarinėti ir teikti mums e, atitinkamas jums rūpimus klausimus, nes apie tai reikia kalbėti. Just a few uh, more comments. Uh... Dar keletą pastabų. Šis procesas pakeitė regionų mąstymą ir dabar jau daug kas suvokia, koks tai yra procesas, o jį sudaro šešios pakopos. Todėl pirmiausia, turiu pasakyti, kad reikalinga atlikti na, diagnostiką paties regiono, nustatant, kur kas yra ir ko kur reikia. Kita pakopa tai yra valdysena. Šis procesas yra labai gerai aprašytas, apibūdintas ir ką jis reiškia. Jis reiškia, kad reikia įsiaiškinti vietos galimybės ir poreikius. Kita vertus, regionai turi pakankamai laisvės veikti. Galėčiau išskirti tris ar keturis tokius regionus, aš jų konkrečiai nevardysiu, bet jų tiesiog toks skaičius yra. Sakykime, regionas vienas kreipėsi į universiteto profesūrą, atlikti tam tikrą analizę ir sėdint kabinete nuspręsti, uh, ką regionui reikia daryti. Kitas variantas būtų, kai kreipiamas į konsultacinę įmonę, pateikiama jai 10 prioritetų ir tada įmonė turi išsiaiškinti, kaip ta, tuos 10 prioritetų būtų galima įgyvendinti. Kas toliau? Toliau reikalinga sukurti tinklalapį, kad konsultacijų procesas taptų viešas ir visa apimantis, kad būtų užtikrintas skaidrumas Ir galiausiai, remiantis visą surinktą medžiagą, konsultantai gali suformuluoti. Yra ir dar kitas modelis. Galima sukurti neformalią valdymo sistemą, kurioje dalyvauja visos suinteresuotosios pusės, įtraukiami visuomenės atstovai ir tai taptų regiono valdysenos modelio dalimi. Tačiau esminiai dalykai yra štai kas. Nebejoju net, kad analitikai parengs gerų dokumentų. Tačiau kas prižiūrės, kaip visą tai įgyvendinama? Štai čia yra kritinė šešių pakopų sistemos dalis. Todėl ta sistema, kurią sudaro šešios pakopos, turi aiškiai numatyti prižiūrinčią instituciją. Nes kasgi tai darys? Auditorumai? regionų generalinis direktoratas, ar direktoratas turi pakankamai personalo, kad galėtų vykti ir į vietas ir žiūrėti, kaip visa tai vyksta. Taigi, aš kada kalbėjau apie politikos priemonių rinkinį, be kita ko turėjau galvoje ir tą įgyvendinimo priežiūrą. Kai mes turime klasterius, nepakanka vien tik tai juos turėti, nes mes juos daug investuojama. Reikalinga žiūrėti, kaip jie veikia o ką, kam nors atsitikus galiausiai kaltų kaip ir nėra. Be to, kas dar nemažiau svarbu, reikalinga įtikinti regioną investuoti į tai, ką aš asmeniškai vadinu regiono intelektas. Mes planuojame tam tikram laikotarpiu, šešerių metų laikotarpiu, yra visiškai aiškus laikotarpis ir visi galvoja tik apie tą laikotarpį, nieks negalvoja apie tai, kasgi per jį tikrai pasikeis ir kaip reikės vėliau veikti jau atsiradus naujoms sąlygoms. Kažkas šiandieną sakė, kad egzistuoja skirtumas tarp tradicinių būdų ir inovacinių būdų. Aš labai atsiprašau, bet net ir veikiant tradiciniais būdais tos būdus reikia tobulinti. Aš e, buvau pakviestas dirbti ekspertų viename regione, kurio pagrindinis e, pragyvenimo šaltinis yra turizmas. Ir aš jam pasakiau, kad jeigu jie nepasikeis, tai nebejotinai jie praras bet kokias turistinės galimybės. Jie sukūrė bandomuosius projektus, įdėgė, pastatė daug naujų, naujų viešbučių, tačiau jiem reikėjo ko kito. Ir ką jie padarė? Jie patobulino iš dalies tik tai valdymą ir sutaupė energijos ir vandens suvartojimo sąskaitose. Taigi nepakanka vien tik tai pastatyti viešbutį, reikia žiūrėti, kaip visą tai valdyti. Štai tada bus tikroji inovacija, nes inovacijų sritis yra ir gali būti labai įvairios. Tai ne tik kažkokios technologijos, tai gali būti paslaugos, valdymas ir visa kita. Ačiū, ponas Gai, ar jūs norėtumėt pakomentuoti? Ačiū. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ponui Šulcui, ponui Samblansui už pranešimus. Jų tų pranešimų turinys paskatino labai įdomią diskusiją. Aš manau, kad pirmiausia mes susidurėme su štai kokia problema. Mes sunkiai įsivaizduojame, kaip parengtos strategijos galėtų būti įgyvendinamos ten, kur mes gyvename, mūsų vietose. Daug politikų sako, taip yra naujų pasiūlymų. Dabar, kai kalbame apie šios pasiūlymus, tai jų galėtume išskirti keturias kategorijas. Tačiau, kad tie pasiūlymai virsų tikrovė, reikia pagalvoti, o nuo ko pradėti ir ką daryti. Svarbu nepamiršti prioritetų. Ir kai aš dabar galvoju, ko, kaip paskatinti šio proceso vystimasi, iš karto kyla mintis, kaip, pavyzdžiui, generalinis regio direktoratas galėtų visą tai, ką mes čia sužinojame, paversti tikrovę. Iš tikrųjų labai naudinga visa šita diskusija, kurią pradėjo pana Hübner. Taigi, Man atrodo, kad būtų gerai, jeigu mūsų komitetas ES regionams pasiūlytų tokią strategiją dėl išmaniosios specializacijos. Mūsų išeities taškas buvo kalbėti apie pramoninių e, regionų ypatumus, pavyzdžiui, kalnuotus regionus. Yra sukurti e, specialias e, strategijas regionams, kurios galėtų būti pritaikomos ir visose kitose regionuose. Aš jau anksčiau minėjau keletą regionų, jie tikrai nėra maži. Iš šios diskusijos aš supratau, kad savo pranešime, kurį rengiu savo iniciatyvą, reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų regionuose panaudoti išmanesias specializacijas. Būtent tokią strategiją. Ir taip pat manau, kad tai kad taip pat reikėtų pagalvoti ir apie konkrečius instrumentus, finansavimo instrumentus arba konkrečius įstatymus. Uh, Na, šiandien tam jau laiko neužteks, mums trūksta laiko, bet iš esmės manau, kad tikrai reikėtų pasinaudoti, pagalvoti apie ekspertų patarimus. Kol kas dar ir man ne viskas aišku, nelabai aišku, kaip tokia strategija būtų įgyvendinta regionuose su specifiniais poreikiais, ką mes galime padaryti. Komisija siūlo tokį metodą, kuris yra geras. Taip, iš tikrųjų, um, tokį metodą galėtų parengti ir konsultacinė įmonė arba universitetas, o kaip viskas jau virstų konkrečia politika, tai aš nelabai supratau, man dar ne viskas aišku, ko gero apie tai reikėtų dar pagalvoti. Reikėtų konsultuotis ir su kitais ekspertais iš Europos parlamento. Ačiū. Labai ačiū. Iš tiesų nereikia komitetų šiandieną priimti jokių sprendimų. Mes tiesiog tikimės, kad pati, pranešėjas pateiks jau darbinį dokumentą per kitą komiteto posėdį ir tokia išvada norėčiau baigti šio klausimo svarstymą ir perdusiu dabar uh, pirmininkavimą Markusui. Thank you.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 Kągi, dabar galime toliau eiti prie darbotvarkės. Jūs norite pasisakyti? Taip, ačiū. Pirmininkė, dėl darbotvarkės. Mes šiek tiek viršijome e, nus, skirtą laiką. Aš pavaduoju kolegą Torjer Aldas e, frakcijos vardu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Aš norėčiau pasitirauti, gal būtų galima e, apkeisti šeštą ir septintą darbo tvarkės klausimus vietos, vietomis, nes aš netrukus turiu išeiti, turiu kitų įsipareigojimų. Aš manau, kad pranešėjai dėl to nekiltų problemų. Ich verstehe Ihr. Pirmininkas, aš suprantu Jūsų prašymą, tačiau dėja turiu pasakyti, kad kito pranešimo pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai jau susirinkę visi čia, galbūt jie po pietų negalės ateiti, taigi aš siūlyčiau viską e, nagrinėti iš eilės, darbo tvarkės tvarstyti taip, kaip viskas nurodyta. Aš irgi turiu ką pasakyti apie pono Olbricht pranešimą, bet manau, kad vis dėlto ir kiti kolegos e, turi teisę prašyti, kad darbo tvarkės klausimai būtų nagrinėjami eilės tvarka. O paskui pasižiūrėsime, kas dalyvauja ir, ir uh, tada Junuso pranešimas. Kągi, tai dabar einu prie šešto klausimo. The... Nesupratau, pirmininkė, ar mes perkeliame po pietų šį dalyką, ar prieš mano pranešimą svarstysime uh, septintai klausimą iš karto po to, kai uh, pasikeisime nuomonės su Airijos atstovu. Kągi dabar Eikime prie kito klausimo. Tai Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Ir suteikiu žodį ponui Omarie. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, šiek tiek vėluojame e, pagal darbo atvarkę, bet aš jums leidus norėčiau vis tik tai kalbėti pakankamai ilgai, kad pristatyčiau reglamentą, kuris yra nepaprastai svarbus mūsų komitetui. Mūsų komitetas turi suformuluoti nuomonę apie šį reglamentą, kuris yra susijęs su ES pagalbos paskirstimu, pakeičiant maisto e, programą skiriamą dabar. Šiuo klausimu mes labai daug kalbėjome praėjusių e, metų pabaigoje, po to, kai buvo priimtas Europos teisingumo teismo sprendimas. 2011 metų balandžio 13 dieną buvo priimtas to sprendimas ir iškilo grėsmė tos problemos atsiradimui, tada ji dar net neegzistavo. Galbūt kolegos atsimena, kad vyko diskusija plenarinėme posėdėje ir beveik didžiają balsų daugumą buvo išreikta aiški pozicija. Ta programa turėjo būti e, įamžinta iki e, bent jau 2013 metų e, ir ne tik 2013 metų, bet ir dar e, nenumatytam laikotarpiu. Plenarnio posėdžio diskusija susilaukė e, E, daugumos parlamentarų nepasitenkinimą ir sakė, kad dabartiniais križės, krizės laikais negalima e, prisimti naujus įpareigojimų, nes lab, bet dėl krizės jau ir taip labai daug žmonių yra be darbo. Tiksliau, e, buvo nuspręsta, kad tokia programa negalėjo būti ir panaikinta aš galiu pasakyti, kad tuo metu mes pradėjome kalbėti apie grėsmę e, toms programoms maisto bankams vadinamiesiems. Ir būtent po tos diskusijos e, buvo pradėta kalbėti apie piliečių mobilizavimąsi daugelie valstybių narių. Valstybės narės prašė, kad Europos komisija pagalvotų apie naują reglamentą, kuriame būtų atsižvelgta ir į uh, Teisingumo teismo priimtą sprendimą 2011 m. balandžio mėnesį. Kad suprastume tą sprendimą, reikia prisiminti, kad Europos e, pagalbos kursantiems asmenims programa buvo sukurta 1997 metais pagal bendrą žemės ūkio politiką. Aš e, galiu e, patikslinti, būtent bendroji žemės ūkio politika tarsi priglaudė šią programą ir dėl to keletoje valstybių narių, ypač Vokietijoje, atsirado problemų. E, ir būtent Vokietija iškėlė šį klausimą Europos teisingumo teisme. Kodėl ši programa buvo įtraukta į bendrą žemės ūkio politiką? Iš pradžių e, ši e, programa leido panaudoti nepanaudotus išteklius perdodant juos organizacijoms, kurios organizuoja maisto paketų paskirstimą ar mais, mytybos e, paskirstimą. E, ta programa kartu su ištekliais pamažu e, pradėjo menkti, atsiradus organizuotos rinkos mechanizmui, tų išteklių sumažėjo ir todėl pamažu ši programa buvo pakeista maisto paskirstimo mechanizmu, tam tikra sistema. Ir Teisingumo teismas dabar priima sprendimą dėl tos programos e, pakeitimo maisto paskirstimu pagal kitokį mechanizmą. Ir buvo sakoma, kad praktikoje e, atsirado. Praktika pradėjo labai skirtis nuo e, teisinės bazės ir todėl kai kurios valstybės ir ypač Vokietija pateikė tokį skundą kalbant e, apie Teisingumo teismo e, nuosprendžio pagrindą. Ši programa turėjo pasibaigti 2012 metais. E, kadangi sukilo piliečiai ir Europos parlamentas išreiškė labai aiškę poziciją, buvo nuspręsta, kad reikia rasti politinį sprendimą. Pirmas politinis sprendimas buvo uh, toks. Turime pratesti šią programą bent iki 2013 metų. Antras sprendimas - reikia pakeisti, performuluoti reglamentą, atsižvelgiant į Europos Teisingumo teismo nuosprendį. Ir į būtent tai e, mums yra siūloma šiandien. Aš norėčiau kolegų dėmesį atkreipti į vieną konkretų, itin svarbų punktą, kuris labai aktualus mūsų komitetui. Juridinė bazė kurios e, pagrindų būtų e, kuriamas naujas fondas ir e, sutarties 175 straipsnis. Kalbama apie sutarties 18 straipsnį, kuriame yra reglamentuojama socialinė ir teritorinė politika. Atkreipkime dėmesį Europos komisijos atliktą poveikio studiją, kurioje yra pasakyta, kad pagrindinė ES priemonė uh, skatinanti e, užimtumą ir leidžianti kovoti su skurdu yra ir išlieka Europos socialinis fondas. E, juridinė analizė parodė, kad yra reikalinga atskira priemonė, atskiras teisinis dokumentas, užtikrinantis juridinę bazę. Ir 162 straipsnėje yra numatyta uh, kokia veikla gali skatinti asmenų judumą ir užimtumą ir kokių padarinių 174 e, straipsnis leidžia visoje Europos Sąjungoje toliau plėtoti tokią programą. O 175 straipsnė ir pasakyta, kaip konkrečiai galima naudoti struktūrinius fondus. Jeigu aš pasituočiau šį straipsnį, Tai aš norėčiau tik pabrėžti, ko, kaip svarbus šis e, straipsnis, šis klausimas yra mūsų e, komitetų, nes tai yra susijęs su sanglaudos politika. Todėl aš manau, kad mūsų komitetas turėjo būti e, paskirtas kaip pagrindinis svarstant šį klausimą. Aš teikiau šį klausimą sekretoriatui ir aš gavau atsakymus iš ir buvo pasakyta, kad bus pradėtas sustiprintas bendradarbiavimas su žimtumo komitetu šiuo klausimu, bet vis tik aš manau, kad dabar mes kalbame apie regionų politiką. Šis e, e, klausimas įeina į regionų politikos apimti. E, taigi, kalbant apie siūlytą į reglamentą, manau, kad pirmiausia reikėtų pasverti biudžeto problemą. Fondui siūlomas e, vokas galime e, žinoti yra 2,5 milijardai eurų 2014-2020 metams. Valstybių narių indėlis sudarytų 15 procentų nacionalinių programų, o 85 e, procentai liktų fondo finansavimui. Kitas reglamento dalyka, punktas - jo e, apimties išplėtimas, nes e, dabar kalbame apie jo išplėtimą, kalbama apie pačio, pačio maisto fondo išplėtimą. Senojoje programoje buvo nekalbama apie tokius dalykus kaip maisto avalinės uh, kitų būtinų reikmenų platinimą pagal to paties fondo mechanizmą, pirmiausia, suteikiant tokią pagalbą labiausiai nuskurdusiems asmenims. Aš manau, kad dėl to iškyla visai eilė problemų. Visų pirma, mes išplečiame šios programos apim, apimtį, veikimo lauką tarsi, tačiau tuo pat metu sumažiname finansavimą kuris ją yra skiriamas. 2,7 milijardo asociacijos sako, e, yra nepakankama. Reikia maždaug dvigubai daugiau, reikia maždaug 4 milijardų, kad patenkintume griežtai maisto pagalbos poreikius. Manau, kad tai yra rimta problema ir Europos parlamentas šiuo klausimu turėtų pateikti labai tvirtą poziciją ir tai turėtų būti padaryta prieš kitą Europos e, vadovų susitikimą, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai e, žinotų, ko mes tikimės, ko mums reikia ir kas yra reikalinga visoms asociacijoms. Kitas dalykas, kita mūsų problema, ypač aktuali regionams. Turime suprasti, kad valstybės narės neturi galimybių finansuoti šių programų šimtų procentų ir šiuo metu vietos savivaldybės dažniausiai skiria tas papildomas lėšas, o žinote savivaldybių padėtis, kokia dabar yra. Savivaldybės lygiai taip pat neturi finansinių galimybių. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šiuo klausimu labai svarbu Europos parlamentui turėti nepaprastai tvirtą ir griežtą poziciją, vieningą poziciją. Mes e, esame stebimi Tikimasi, kad mes parengsime gerą poziciją šiuo klausimu. E, šiandien maždaug 116 e, milijonų žmonių dėl krizės e, gyvena žemiau skurdo ribos. 18 milijonų maisto paketų jau, buvo, jau yra platinama poreikis vis didėja ir mes e, turime apie tai galvoti ir privalome reikalauti, kad Europos komisija pakeistų reglamentą dėl e, visos eilės e, klausimų. Kalbėjome apie maisto, apie rūbų, aprangos problemas stoką, bet lygiai taip pat mes turime kalbėti apie kitų priemonių stoką Taigi dabar keičiamės pirmą kartą nuomonėmis, mes tik pradedame diskusiją ir e, aš tikiuosi, kad vėliau dar galėsime padiskutuoti, kaip galėtume pakoreguoti šį pranešimą. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį EPP e frakcijos šešėliniai pranešėjai, pane Sančias Smith. Prašom. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už tokį išsamų paaiškinimą. Aš norėčiau visų pirma priminti, kad ši tema yra puikus pavyzdys, rodantis, kokios visiems Europos parlamento nariams temos turėtų rūpėti, visoms politinėms partijoms tos temos turi rūpėti, kad gel, bet gelbėjami būtų labiausiai skursantys žmonės. Europos parlamentas yra pateikęs nemažai klausimų raštu Europos komisijai ir tai yra puikus pavyzdys, kad mes visi kartu dirbame. Aš taip pat džiaugiuosi e, globos ar, ir labdaros, labdaros organizacijų veiklą. E, e, jos labai aktyviai dirba su pilietinė visuomenė visose valstybėse narėse. Taip pat dėkoju mūsų komitetui už tai, kad buvo rasti techniniai ir juridiniai gebėjimai dirbti šio klausimu. Europos komisija sugebėjo pateikti naują pasiūlymą ir aš apgalėstauju, kad e, kai kurių valstybių narių e, juridinio proceso griežtumas sulėtina e, konstruktyvų problemos sprendimą. Mano kolega jau sakė, kad 116 milijonų žmonių grėsia skurdas arba socialinė atskirtis ES. Tarp jų 40 milijonų kenčia nuo pagrindinių uh, prekių stokos. Uh, e, Prancūzijoje yra labai gerai žinomi vadinamieji širdies restoranai, uh, labdaringi restoranai. Ir 23 3 procentai surstančiųjų gali pasinaudoti tais restoranais. E, taryboje, e, kalbant apie daugiametę finansų programą, e, buvo ta tema aptarta. 2 milijardai su pusė buvo pasiūlyti, bet tai yra nepakankama didelė dalimi suma žinome, kad pagalbos mastas plečiasi, mes neapsiribojame tik tai maisto platinimu. Todėl turime kalbėti apie socialinio fondo panaudojimą. Kaip sakiau, numatytos dabar sumos dar nėra galutinai apibrieštos. E, pranešėjas apie tai kalba. Be to, naujos procedūros gali būti labai komplikuotos. Kodėlgi negalime grįžti prie, naujosios, prie senosios paprastosios sistemos, kai kalbame apie pinigų pasigirimą pagalbai maistu e, ar kita, kitų labdaringų organizacijų veiklą, kai kalbame apie nacionalinį finansavimą Mes, e, aišku, turime prisiminti, kad struktūriniai fondai turi vienas kitas papildyti, lygiai taip pat socialinis fondas turi būti papildomas kitų fondų. E, turime suvokti, kad šis sritis įeina į socialinės sanglaudos sritį. E, struktūrinė parama čia būtina. Iš pagalba labiausiai skursantiems žmonėms per socialinius fondus, per struktūrinius fondus turi būti teikiama ir stiprinant ilgalaikį užimtumą. Ačiū. Danke, Frau Santos-Schmidt. Ačiū. Toliau ponas Turlin. Mr. Turlin. Monsieur le Président, si vous le permettez. Pone pirmininkė, jeigu leistumėt ponios kolegės Vasilijų vardu aš norėčiau pakalbėti. Visų pirma, aš sveikinu pranešėjai atlikus tokį darbą ir aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime e, sureaguoti į labiausiai skursančių žmonių poreikius 2013 metais, o 13 metai yra Europos piliečių metai. E, šiuo, dar, šiuo požiūriu dar kartą turime pareikšti, kad ES yra solidari su jais ir mes norime jiems padėti, ištraukti juos iš tos sudėtingos būklės, kad jie geriau galėtų integruotis į visuomenę. Ekonomikos krizė uh, E, padidino skurstančių žmonių skaičių ir tiem žmonėms dabar būtinai yra reikalinga ES pagalba. E, šios programos biudžetas sumažėjo maždaug 40 procentų. Dabar jau galime pareikšti ir e, atsakingų asociacijų ataskaitose yra sakoma, kad E, skurstančiųjų poreikių sąrašas yra labai ilgas. Tai yra žmonės neturintys deramo būsto, žmonės nesugebantis deramai auginti vaikų, neturintys darbo. E, mes neretai tarp skurstančių žmonių randame ir studentų arba senyvo amžiaus žmonių neturinčių šeimos, neįgaliųjų žmonių turinčių šeimą ar neturinčių šeimos. Jų gyvenimo sąlygos yra labai sudėtingos. Jie turi pasirinkti ar sumokėti kreditą, ar maisto nusipirkti, ar už kitus mokesčius sumokėti. Šiuo reglamentu mes norime peržiūrėti kriterijus, pagal kuriuos galėtume išaiškinti pagalbos gavėjus tiksliau pagal vieną ar kitą programą. Pavyzdžiui, e, kai kalbame apie neščiųjų moterų būklę kaimo teritorijose, mes turime išsiaiškinti, kokios moteris galėtų gauti tokią pagalbą. Lygiai taip pat turime pažiūrėti, kurioms e, visuomenės grupėms yra labiausiai reikalinga pagalba maistu, e, atsižvelgiant, pavyzdžiui, sveikatos kriterijus ar mitybos poreikius. Europos Sąjunga savo programomis turi užtikrinti įvairia pusę mytybą asmenims, kurie gyvena e, krizinėmis sąlygomis, kuriems tokia pagalba yra reikalinga. E, šis pranešimas kalba apie konkrečias priemonės, kurios galėtų padėti e, žmonėms, kuriems būtina socialinė ir ekonominė pagalba. Tai yra būtina tiems žmonėms į, į visuomenę reintegruoti programa visos Europos mastu e, būtų įgyvendama per 31 milijoną asociacijų, per daugiau kaip 10 milijonų savanorių ir kitų asmenų. Aš taip pat manau, kad ES turėtų numatyti tam tikrą krizės fondą tokioms išskirtinėms sąlygoms, kai žmonėms yra reikalinga pagalba e, sunkiausių laikotarpių turėtume kalbėti apie e, didelių maisto perdirbimo įmonių ar pardavimo tinklų neišnaudotų produktų perpaskirstimą. Taip mes išvengtume ir maisto švaistimą, ir e, perprodukcijos e, išveng, išvengtume. E, E, mes negalime sakyti, kad e, tos e, programos turi būti skirtos tik tai ribotam produktų skaičiui, turi būti užtikrinta derama įvairovė. Be to, šios programos turi būti derinamos su socialinėmis programomis. Pone pirmininkė, aš norėčiau ir asmeniškai pridurti, kad e, šiandien nagrinėjame e, pasiūlymą simboliniu laikotarpiu, prasideda e, naujas etapas, tačiau yra daug asmenų, kuriems e, dabartinės teisės nuostatos gali būti nepakankamai e, priimtinos. Nepakanka, ats, nebūtų gerai, jeigu atsikreiptume programos bandydami išsaugoti e, reputaciją kaip taupančios sąjungos. Tai būtų e, labai didelė žala maisto bankams ir skursantiems žmonėms. Mes turime paremti šią programą, nes jis suteikia Europai naują įvaizdį, naują veidą. Mes turime iš naujo paskaičiuoti, kokios sumos tiems fondams turi būti skiriamos. Šitame nepaprastai aktuali, kadangi uh, mes dabar e, kalbame apie daugiametę finansų perspektyvą ir privalome duoti labai aišku ženklą. Aš siūlysiu pakeitimą. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt auf der Liste noch. Labai ačiū. Mūsų kalbėtojų sąraše dar šeši asmenis. Jiems suteiksime žodį, bet prašau prisiminti, kad laiko yra nedaug. Dabar žodis poniai Deli. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos atsakingiosios figūros, negi jos dabar taps tiek nejautrios, kad net nebematys, e, kad e, yra daug pažeidžiamiausių žmonių, kurie tikisi solidarumo iš mūsų pusės. Europa 2020 strategija numato tam tik tas ribas ir tam tikras veiklos kryptis. Vos ne 20 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Kas glūdi už tos statistikos? Vyrai, moterys ir vaikai, kurie kenčia kiekvieną dieną fiziškai. Ir aš norėčiau priminti, kad Europos parlamentas realiai gali šitą padaryti. Mes galime mobilizuotis. Mūsų komitetas turėtų e, tarnauti kaip e, žadinanti instanciją. Šiandien daugiau negu 150 milijonų europiečių e, grėsia skurdas. Tarp jų 40 milijonų neturi galimybės gauti sveiko deramo maisto. 18 milijonų žmonių priklauso nuo to, išgyvena iš to žinomojo maisto fondo. Taigi, pirmiausia, kalbant apie naujo fondo įsteigimą, noriu pakritikuoti, kad nepamirškime, jog pagalbos suma dabar yra ribota. Nuo 3-7 milijardų pereita prie 2 milijardų, 2 milijardai eurų. Taigi, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad šiandien būtina išlaikyti bent jau turėtą į biudžetą. Be to, realiai mes e, dabar kovojame dėl biudžeto. Sakome, kad sanglaudos politikos biudžetas yra nustatytas, socialiniam fondui yra skiriama lėša ir apskritai tas biudžetas mažėja. Mes turime duoti labai aišku ženklą. Ta suma e, turi būti išlaikyta. Kitas dalykas. Anksčiau buvo kaip. E, ta pagalba asociacijos gaudavo tiesiogiai. Šiandien E, kuriamas naujas finansavimo mechanizmas, kalbama apie bendrą finansavimą. Pavyzdžiui, mano valstybėje Prancūzijoje 15 procentų bus iš valstybės biudžeto sumokama. Bet tose valstybėse, kur socialinė ir ekonominė padėtis yra katastrofiška, kaip bus galima rasti lėšų tam bendram finansavimui? Taigi, tas fondas negalės būti naudojamas, nes e, konkreti valstybė turi kitų svarbesnių prioritetų. Todėl reikia uh, tą bendro finansavimo straipsnį išbraukti, aš manau. Trečias dalykas. Mes visi labai puikiai žinome, kad e, tokios pagalbos nebeužtenka. Bet kasgi yra? Ir ES negali skurdo struktūrinių priežasčių išspręsti. Kodėl mes nerandame šioms problemams struktūrinių sprendimų? Mes šiandien puikiai matome, kokia yra padėtis. Kai kalbam apie skurdo politiką, atsiveria daugybė visokiausių klausimų. Reikia sukurti platformą. Uh, ko mes laukiame, kad tas fondas e, būtų apribotas tik tai pagalba maistu, bet šiandien mes kalbame apie pagalbą benamiams, vaikams, kurie e, pagrindinių prekių neturi. E, ko mes siekiame Europos strategiją, kada pas ją sukursime. Kitas dalykas. Maisto pagalba yra naudojama 20 valstybių iš 27. Taryboje blokuojanti mažuma gali susidaryti. Todėl mes privalome e, kalbėti garsiai, kad parlamento balsas būtų išgirstas. Mes turime mobilizuoti pagalbą, nes tai yra susijęs su Europos piliečių išgyvenimu. Uh, E, galiausiai šiame pranešime mes kalbam apie regionų politiką. Jis yra, ši tema yra susijusi su regionų politika. Labai paprastas dalykas. Ką mes pirmiausia turime remti? Inovacijas, žinoma, e, inovacijas e, paskirstant maisto pagal, pagalbą maistu. Nes mūsų tikslas yra toks. Nes net ir skurdžiausi žmonės turi gauti sveiką maistą subalansuotą maistą. Kitas dalykas, mes turime kalbuoti, kalbėti apie ekologišką ir inovatorišką pagalbą. E, mano valstybė, Šarant regione, yra asociacija, kuri vadinasi UNITER. Ir ji padalina pagalbą maistu, panaudodama vietos e, ūkininkų produkciją. Ir e, labai aišku yra, kad e, vietos asociacija improvizuodama paskirsto tą maisto e, perteklių esantį, pažiūrėjau, daržovėmis ir vaisiais skurčiausiams žmonėms. Kitas dalykas, vartotojai ir gamintojai turi labiau koordinuoti savo poreikius. Maisto fondai neturi ieškoti e, patys, kur gauti tų e, pagalbos paketų. E, mes e, skurdžiausių žmonių tarsi negirdime, bet mes turime juos išgirsti, mes turime galvoti, ko jiems labiausiai reikia ir kaip e, jiems padėti. Galbūt jiems reikia suteikti galimybės mokytis ar susirasti darbo. Taigi privalome e, pasiekti išsikelto tikslo šiuo atveju iš tiesų. E, kitas dalykas, mes kalbam apie kaimo plėtrą, apie žemės ūkio plėtrą. Labai svarbu nepamiršti, kad šiandien mes išgyvename krizę ir visi žino, kokį vaidmenį ES turi atlikti, reglamentuodama kainas ir vartojimą. Ir baigsiu savo pasisakymą, pasakydama, kad aš nenoriu kad būtų kvestionuojamas e, šio mechanizmo egzistavimo klausimas. Tai nėra paprastas labdaros mechanizmas. Europos solidarizmas nėra tik labdara. Mes e, suteikiame pagrindinės teisės, pamatinės teisės mūsų piliečiams. Tai yra žmogaus pagrindinė teisė gauti maisto. Apie tai yra pasakyta mūsų sutartyse. Pirmas dalykas. Antras dalykas, mes turime išlaikyti tuos specialius fondus, bet tai E, nėra kaž, ne, nebeužtenka vien tik specialiųjų programų. Mes turime vengti per didelio procedūrų komplikavimo ir kitas dalykas, Europos parlamentas ir Europa politiškai turi įsipareigoti, kad ši naudinga solidarumo programa būtų išlaikyta. Tai būtų ir svarbus simbolinis ženklas, rodantis tarsi piliečių ir ES suderinimas, sutaikomumą. Ačiū. Labai ačiū. Dar liko penkios minutės ir turime keturis kalbėtojus, tai gal kažkaip į tai atsižvelkite. Pane Emisinova, atleiskite, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasveikinti pranešėją. Aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtume pagalvoti apie pranešėjo paminėtus skaičius paskutinė statistika Eurostat 2011 metais surinkta. Nepamirškime tendencijos, kad Europoje pasaraisiais metais didėja benami, benamių skaičiai. 15 e, valstybių narių yra suteikus, surinkusios tokius skaičius. Be to, ES institucijos e, jau dabar rengia strategiją dėl kovos su benamyste ekonominė krizė prisideda prie to, kad ES gyventojai skursta. Mano nuomonė, vyriausybės e, tvarkančios fondus turėtų e, vadovautis lankstesnėmis taisyklėmis, kad būtų galima padėti kuo platesniems e, socialinėms grupėms. Reikia pasakyti, kad programomis turėtų būti palengvintos galimybės naudotis kitomis ES programomis, kad naudos gavėjų būtų kuo daugiau ir kad pagalba pasiektų tos naudos gavėjus kuo anksčiau. Be to, be žinoma, įgyvenant programą turi būti užtikrintas atskaitomumas ir skaidrumas E, negalima, e, kitaip tariant, flirtuoti su įstatymais ir tokiu būdu nepadėti skurdžiausiams žmonėms. ES sukurtos priemonės turi būti naudojamos efektingai ir veiksmingai. Ačiū. Na, das war kurz knack. Na, tai buvo trumpai ir aiškiai. Toliau panas Krisov, pane Krisov Gėlios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι η κρίση... Ačiū, ponė pirmininkė. Visai nebejoju, kad krizė tik padidino skaičių tų, kuriems reikalinga pagalba ir su kuriais turime solidarizuotis. Ir tai yra žmonės, kurie labai kenčia nepriteklių ir tik vienas procentas visų lėšų tenka jų daliai palengventi palyginti su tomis valstybėmis, kurioms buvo e, suteiktos paskolos. 2014-2020 metų laikotarpiu veikla turi būti šioje srityje derinama su e, kitomis politikos sritimis, kuriuose numatytos kovos su skurdu priemonės. Kila klausimas, kaipgi sumažinti iki 20 metų skurstančiųjų skaičių. Taip, toks tiklas yra numatytas, bet vis dažniau matome naujas skurdo apraiškas. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie neturi pakankamai lėšų, kad apmokėtų namų šildymo sąskaitas. Aišku, egzistuoja tam tikros programos, bet neturime jų pamiršti. Kitas dalykas, kurį taip pat stebime, tai yra uh, rezultatų siekis. Tie žmonės, kurie gauna pagalbą, jie turi gauti tikrai kokybišką palaugą, o ne kažkokius likučius nuo ponų stalo. Todėl turime kalbėti ne apie nereikalingų produktų um, teikimą, bet apie normalaus kokybiško maisto teikimą. Dar vienas dalykas, nereikia pamiršti viso šio reikalo ekologinio aspekto. Uh, Negalime prisidengdami skurdu platinti žemesnės kokybės produktų. Nebejotinai, kad pastango šioje srityje turi dėrėti su kitais žmonių poreikiais, nes pavyzdžiui yra žmonių, kurie neturi galimybės naudotis medicinos paslaugomis. Graikijoje, pavyzdžiui, 30 procentų gyventojų negali pasinaudoti medicinos paslaugomis, kurios jų nežemintų. Ačiū, ponė Korona. Mes išvelgiant į tai, kad mes neturime daug laiko, pasidalysiu keliomis mintimis. Taigi mano pirmoji mintis būtų štai kokia. Aš esu įstikinęs, kad ir mūsų komitetas turėtų būti labai susirūpinęs dėl to, kad yra atotrukis tarp Europos idėjos ir piliečių. Aš manau, kad e, nepaisant to, kad e, vyksta, kad yra padaryta didelė žala, kurią sukėlė e, žemės drebėjimas, kad tam, kad lik, norint likviduoti žemės drebėjimo um, padarinius, reikia daug uh, lėšų, ne visiems projektams įgyvendinti jų pakanka. Mes kaip regioninės plėtros komitetas turime sugebėti duoti piliečiams labai aiškę žinę, taip pat ir dėl projektų finansavimo. Na ir dar viena pastabai labiau skirta pranešėjui. Man atrodo, kad yra būtinas ryšys tarp šio projekto šio fondo ir tos rezoliucijos, kurią patvirtinome prieš vienerius metus. Toje tai rezoliucijoje kalbama apie maisto produktų švaistimą. Norėčiau priminti, kad didžiulę balsų daugumą Europos parlamentas patvirtino tą rezoliuciją, kurią komisija raginama imtis veiksmų europinių lygmenių. Tie europiniai, lygmeniai, europiniai veiksmai turėtų vėliau e, būti pakeisti ir nacionaliniais veiksmais ir taip turėtų būti kovojama su maisto produktų švaistimu. Man atrodo, kad ta rezoliucija siejasi ir su šiuo fondu. Man atrodo, kad galbūt pranešime būtų galima užsiminti apie tą anksčiau Europos parlamento patvirtintą e, rezoliuciją. Jeigu ne, tai aš galėčiau pateikti konkrečių pakeitimų. Labai ačiū, ponas Nilsen, o paskui labai trumpai pranešėjas. Ačiū. Aš pasistengsiu labai trumpai kalbėti. Dabar tokia padėtis, kad skurdas visoje Europoje didėja. Tai priklauso nuo to, kad nedarbas didėja. Tai yra susijęs su krize. Tokiomis aplinkybėmis neišvengiamai yra labai sunku net kalbėti apie šį klausimą taip, kaip aš kad darysiu. Būtent kokia atsakomybė tenka mums e, savivaldybių lygių, e, valstybių narių lygių. E, kad e, paremtume skurdžiausius. Du dalykus išskirčiau. Pirmiausia, aš iš savo patirties pakalbėsiu. Aš 15 metų buvau Švedijoje miesto meras. Mes vietos lygių per nacionalinius įstatymus e, nešame atsakomybę už skurdžiausius. Ir e, kai kalbam apie aprūpinimą maistu ir drabužiais ir būstu, vietos lygmuo yra atsakingas anot mūsų įstatymų už tai. Ir paskui mes dirbam kartu su laisvanoriškomis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kad skurdžių žmonių problemas išspręsime. Švedijoje skurdžiųjų skaičiai didėja ir geriausias būdas su skurdu kovoti yra kurti darbo vietas, leisti žmonėms dirbti, kad žmonės turėtų pajamų. Ir taip mes galime uh, įveikti skurdą. Todėl man šiek tiek neramu, kai mūsų komitetas uh, E, kuris e, labai e, svarbią poziciją formuoja apie tai, kokį vaidmenį socialinis fondas gali suvaidinti, kuriant darbo vietas. Ir rengia kalbą apie labai svarbius projektus valstybių narių, savivaldybių lygių, kaip galėtume padėti jų darbo rinkoms, kaip padidinti užimtumo galimybės. Uh, ar fondai į tą fondą ateis iš socialinio fondo, ar taip mes turėsim pakankamai lėšų su nedarbu kovoti. Aš šiek tiek abejoju dėl to. Visų pirma, valstybės narės yra už tai atsakingos, o mes esame atsakingi už regionų plėtrą ir nedarb, kovą su nedarbu per socialinį fondą. Ja, herzlichen Dank. Labai ačiū už pamastymus na, ir galiausiai žodis pranešėjai, tik prašau labai trumpai. Monsieur le Président, merci. Je ferai euh, euh, quelques remarques. Ačiū pirmininkė. La, ačiū. Keletas labai trumpų pastabų. Diskusijos uh, atmosfera parodė, kad mes Europos parlamento deputatai beveik vieningai šį klausimą vertiname. E, kartais e, šiek tiek nuomonės įsiskiria, bet aš manau, kad mes visi sutinkame, kad reikia uh, išlaikyti visų pirma šią programą ir jai suteikti reikalingas finansinius išteklius, kad poreikiai būtų patenkinti. Taip pat buvo pasakyta, kad kartais yra svarbu sugrįžti prie šaltinio. Aš e, e nesakau, kad biudžeto drausmė, biudžeto taupimas ir panašus dalykai e, yra numatyti Romos sutartyje. Priešingai, Romos sutartyje yra pasakyta, kad e, kokybiškas maistas, subalansuotas maistas yra pagrindinė e, mūsų žmonių teisė, pagrindinis poreikis. Todėl Europos parlamentas negali išvengti jam tenkančios atsakomybės. Ir paskutinė pastaba, kurią E, išgirdau šioje diskusijoje. Manau, kad labai svarbu, jog Europos parlamento deputatai, spręsdami šį klausimą, suformuotų aiškę poziciją dar prieš būsimą Europos vadovų tarybos susitikimą, kad e, būtų aiškiai išsakyti sanglaudos politikos poreikiai ir e, išsakyta, ko mums reikia iš dabar svarstumo biudžeto. Ši absoliučiai būtima programa turi būti išlaikyta. Uh, ES reputacijos patikimumo tai yra klausimas, o šiandien e, grėsia didelis atitolimas tarp Europos žmonių ir ES. Ačiū. Kągi labai aišku. Taigi dabar laukiame jūsų pranešimo, kuris pasirodys uh, vasario 19 pakeitimus. Berots galite teikti iki vasario 21-osios, bent jau tai parašyta. Bet kokia atveju jūs pateikite savo pranešimą iki vasario 19-os, o tada užžiūrėsime. Ačiū visiems, skanių pietų.